Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie. Gerbėmieji kolegos, ponės ir ponai, sveiki susirinkę. Džiaugiuosi matydama jūs sugrįžusio, sugrįžusius į šią popietinę sesiją per kurią mes renksime klausimus. Matau kolegų, kurie e, specialiai atvyko čia, nes e, su kibernetinėmis atakomis dabar susidurėme vos ne kasdien. Mūsų Mums visiems didelį įspūdį daro kibernetinių technologijų pažanga, bet tuo pat metu turime pripažinti, kad plinta ir nusikalstama veikla kibernetinėje erdvėje. Na, o šios dienos klausimuose pasisakys keletas ekspertų, kurie suteiks mums informacijos ir padės mums kaip parlamentui apsispręsti, kaip susidoroti su iškylančiais iššūkiais. Komisija yra prengusi pasiūlymą dėl direktyvos kovai prieš kibernetinius išpolius, dėl to mes turėsime diskutuoti mūsų komitete, bet ir kiti komitetai kad ir užsienio reikalų komitetas turės ką aptarti. Tad aš e, ir džiaugiuosi matydama šalia savęs Kristina Oiland, kolegę, kuri užsienio reikalų komitete rengė nuomonę šiuo klausimu. Taip pat greta manęs e, ir kitas kolega, kuris rengė panašią nuomonę ITRE komitete. Jūs žinote, kad komisija savo direktyvos projektą pateikė pereitų metų rudenį, tad turime tarp mūsų ir komisijos atstovų. Žinoma, taip pat, kad ši direktyva turėtų pakeisti 2005 metų tarybos pagrindų sprendimą, šiuo klausimu, todėl džiaugiuosi matydama ir pirmininkaujančios Lenkijos atstovus su mumis. Turime taip pat e, Jungtinės karalystės vidaus reikalų ministerijos atstovų, kurie žadėjo mums papasakoti apie kai kuriuos e, negatyvius poslinkius šioje srityje. Mes e, esame jau diskutavę dėl busimosios direktyvos e, galimos formos, e, esame tarėsi su šešėliniais pranešėjais. Taryba savo preliminarią poziciją paskelbė birželio mėnesį. Mes, reaguodami į tai, esame kėlę įvairių klausimų, kuriuos aš gal čia dabar ir paminėsiu. Visų pirma, sankcijos tiems, kurie užsima uh, kibernetinėmis atakomis, uh, kokios jos bus, uh, taigi saugumo klausimai ir minimalus standartai šioje srityje. Uh, Kitas dalykas, ką daryti su tokiais dalykais, kurių direktyvos tekstas dabar dar neapriepia. E, vadinamieji e, debesų e, kompiuteriai. Toliau, kokį vaidmenį čia galėtų vaidinti saugumo agentūros. Labai džiaugiuosi, kad daug garbingų ekspertų sureagavo į mūsų kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. E, mes e, turėsime kelias e, sesijas, kelias darbo grupės. Kristina Oiland pirmininkaus pirmąjį iš jų. Ir ten bus kalbama, kurios klausimus reikėtų spręsti ES, valstybių narių ar tarptautinių lygmenių. Antroji diskusijų dalis bus apie privatų sektorių, kokia privataus sektorius atsakomybė Toliau bus ir darbo grupės ar, ar e, posėdžio dalys skirtos apsaugos ir a, e, gynimo klausimams. Ir bus suteiktas galimybė užduoti klausimus. Iš mes kalbu apie klausimus, o ne apie kokius nors pranešimus. Kiekvienas stengiamas tik užduoti klausimą, turime išnaudoti laiką užduoti klausimą susirinkusiems ekspertams. Kalbėtojai turės po 10 minučių kiekvienas, parlamentarams bus suteikta viena minutė užduoti klausimui. Ir dabar norėčiau kreiptis į savo kolegę Kristiną, kuri jau pradės pirmąją darbo grupę. Ačiū, e, panė Monika, panė Holmeier, už tai, kad pakvietėte mane iš šios klausimus, e, ponės ir ponai, mėly svečiai. Taip pat e, džiaugiuosi, kad jūs susirinkote visi čia Europos parlamente aptarti šį labai svarbų klausimą. Tai šis klausimas yra svarbus ne tik tai valstybėse narėse, bet ir e, Europos Sąjungos, bet ir pasaulio lygiu. Taigi pirmoje šios sesijos dalyje e, aš skatinčiau nagrinėti tinkamus klausimus, e, tai būtent užduočių pasidalimą, nes pati esu iš e, e, Estijos, kuri patyrė kibernetinius išpolius 2007 metais. Todėl mes turime sukaupę tinkamą patirtį, kurią norėtume pasidalyti su kitomis valstybėmis narimis ir su mūsų partneriais. Ir man labai smalsu išgirsti ir jūsų nuomonės tiek ekspertų, tiek šių diskusijų dalyvių šiandien. Aš esu įsitikinusi ir tikiuosi, kad daug žmonių, daug institucijų Europos Sąjungoje e, vis mano, kad mes visi turime glaučiai bendradarbiauti šioje srityje ir ne tik bendradarbiauti, bet ir derinti mūsų teisės aktus e, ir mūsų veiklą, siekiant apsisaugoti ir apsaugoti mūsų strateginę infrastruktūrą. E, be to, Mums reikia palyginti ir pasidalyti ir įgyvendinti geriausią praktiką, kurią mes sukaupėme savo valstybėse narėse. Ir mano paskutinis žodis šiame trumpe, trumpame pristatymė būtų susijęs su kvietimu ir raginimu neapsiriboti vien tik tai šiuo siauru temos pavadinimu. Mes Šiandien gilinsimės į e, kibernetinės atakas prieš informacinės sistemas, tačiau aš manau, kad mes e, galime pagalvoti ir plačiau e, globaliniu lygiu, kaip galėtume sureglamentuoti šią sritį. Ir kad galėtume peržengti ir ES sienas ES galėtų parodyti tam tikro ryšto ir savo e, vykdyti savo įsipareigojus tarptautinį bendruomenį ir visame pasaulyje. Ačiū už sutiktą žodį. Aš dabar tai, gražinu Jums žodį, pane pirmininkė. Dabar tik žodį. Ponai. Baratinskai. Take the commission to this expert hearing. Ačiū, e, pirmininkė, kad pakvietėte komisiją į šios abis klausimus ir ponė Jo Oiland e, iš tikrųjų esmė ir paaiškino, tai dėl komisijos iniciatyvos praeitais metais pasiūlyti naują direktyvą dėl um, išpolių prieš informaci, informacinės technologijas. Būtent po Estijos įvykių mes ir supratome, jog reikia atsako ES lygmenių. Todėl ir buvo Mm, parengtas šis naujas pasiūlymas, į jį daugiausia dėmesio sutelksiu, kadangi turime tikrai daug iškilių prelegentų, kurie aptars kitus dalykus susijusius su kibernetiniais nusikaltimais. Um, taigi buvo akivaizdu, kad uh, auga kibernetinių išpolių grėsmė Ajokta iš Europol neseniai patvirtino, kad nusikalteliai, taip pat ir stambios organizuoto nusikalstamumo grupuotės naudojasi internetu. Uh, tai vadinamaisiais boknetais, kad e, vykdytų kibernetinius nusikaltimus. E, bendras direktyvos tikslas yra atgrasyti nuo tokių nusikaltimų ir riboti jų mastą bei skaičių, daugiausia, aišku, galvojant apie išpolius, kurie vykdomi ES viduje ir iš išorės į ES. Mm, čia būtent galvojama apie ES teisės aktų suvienodinimą, bendarbiavimo tarptautinį teisės saugos struktūrų didinimą, geresnių monitoringos ir duomenų rinkimo sistemų sukūrimą. Konkrečiau čia kalbėtumėm, aišku, apie, krimin, apie baudžiamo kodekso nuostatas bausmes ir naujų sunkinančių aplinkybių įvedimą. Visų pirma, tai būtų botalneką ar panašios priemonės panaudojamas būtent dėl to, koks yra kylantis pavojus dėl to. Tai yra pagal mūsų direktyvos pasiūlymą sunkinanti aplinkybė. Kitas dalykas yra spoofing išpoliai, kur yra naudojamasi kažkieno kito tapatybė. Čia geras pavyzdys būtų tokia dabartinė praktika kuomet elektroninio pašto žinutės yra siunčiamos su užkrėstais priedais, apsimenant, kad tai yra kažkas kitas siuntėjas, kažkokia kita organizacija, nežiūrint visokių filtrų, dažnai ir apsaugos mechanizmų tokie, tokios elektroninio pašto žinutės praeina. E, taip pat e, Šiame pasiūlyme numatome prievalę valstybėms narėms sureaguoti į skubų prašymą tiek iš privataus, tiek iš valstybinio sektorio e, sukuriant keurą parą, keurą savaitę veikiančius ryšių tinklus, ryšių palaikymo tinklus, kol kas, kaip mes žinome, praktikoje dar tai neveikia daugeliu atveju ir galiausiai e, turint omeny tai, kad mažai žinoma, kokio yra masto ši problema, kokia yra specifinė situacija, kuomet surengiamas kibernetinio nusikaltimo išpolis. Tai aišku labai svarbu yra kurti stebėsenos sistemą, kad būtų galima rinkti duomenis, analizuoti duomenis dėl kibernetinius nusikaltimus labai svarbu suvokti, kad tai nėra, aišku, visapusiška reakcija į kibernetinius nusikaltimus. Tai yra tik tai vienas konkretus teisės aktas, kuris bus vienas iš elementų bendrame pakete, kuris bus skirtas, kad ES geriau apsaugoti nuo viso pavojų susijusiu su kibernetiniais nusikaltimais. Ir būtent čia aš kalbėčiau apie vidaus saugumo strategijos komunikatą, kurį komisija paskelbė praeitų metų lapkritį. Uh, būtent dėl e, kovos su kibernetiniais nusikaltimais, kad tai yra vienas iš penkių pagrindinių tikslų. Ir tokios priemonės, pavyzdžiui, kaip Europos kibernetinio e, išpolių centro ir e, visuomenės informavimo privatos valstybinio sektoriaus bendradarbiavimo tinklo kūrimas, tai tokios priemonės, kurios yra skirtos reaguoti. Tai ir dabar vykdoma veikla siekiant sukurti Europinį centrą kovai su kibernetiniais nusikaltimais, būtent ir yra vienas iš būdų sureaguoti į tuos klausimus, kurie keliami šioje sesijoje, tai yra koks yra tinkamas atsakymas ES lygmenių, valstybių narių lygmenių. Manau, kad komisija dabar Būtent todėl ir imasi įgyvendinamumo stadijo, e, studijos, kur analizuojame atsakymai įvairius klausimus. Pavyzdžiui, kur turėtų būti toksai Europinis centras dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais įkurtas, kokie turi būti, kokios turi būti funkcijos, kokie turi būti gebėjimai, e, ryšiai su valstybių narių struktūromis, kaip jis galėtų geriausiai sureaguoti į kilančius iššūkius. Tai yra būtent e, tų atsakymų mes dabar ir ieškome, norime iš, iš, ištobulinti visą tą idėją. Taip pat norėčiau paminėti keletą kitų dar klausimų, kuriuos tikriausiai kiti prelegentai aptars. Uh, Um, vidaus reikalų mm, generaliniam direktoratui Europos komisijai svarbiausias klausimas yra, kaip sustiprinti teisės saugos uh, tarnybų pajėgumus ES per atitinkamas priemonės europinių lygmenių. Ir čia Europos komisija uh, ieško novatoriškų požiūrių, kaip e, geriau apmokyti pareigūnus, kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Ir mes galvojame, kad tikrai reikia su, su, sujungti teisės saugos pasaulį su privačiu sektoriumi, kaip, kaip įmanoma geriau, e, galvojant apie būtent tokias e, kompiterijos darbuotojų komandas, kurios gali dirbti ne vien tik tai teisės saugos srityje ir apimti daug platesnę erdvę tai yra būtų tikrai e, dalis efektyvaus sureagavimo kibernetinius nusikaltimus ir tai būtent mes analizuojame taip pat galvodami apie Europos centro kiberne, kovą su kibernetiniais nusikaltimais e, kūrimo kontekste, būtent kaip reaguoti į kibernetinį smurtinius nusikaltimus ir išpolius. Dabar interneto valdysena tikrai didelis klausimas, plačiau nei valstybių narių rėmai ir ES rėmai labai svarbu, aišku, rasti teisingą atsakymą, kad būtų viena vertus surasta pusiausvyrą tarp laisvės, kita vertus tarp pasitikėjimo ir saugumo. Čia vienas konkretus tos klausimas mūsų darbo atverkėjai būtų teisės saugos rekomendacijų propagavimas dėl e, piknaudžiav, kaip užkirsti kelią e, piknaudžiavimui kritiniais interneto pajėgumais. E, čia ypač ICON paminėčiau. Tas klausimas dabar SJAF darbo grupės dėl kibernetinio saugumo ir kibernetinių išpolių darbo tvarkiai yra. Dar vienas svarbus klausimas yra uh, įvairios priemonės, kaip kovoti su vaikų pornografija internete. Ir čia jau mes prieartėjome prie galutinio direktyvos e, šio klausimų prieimimo etapo. Tai yra labai svarbus irgi bendrabiavimas čia su privačiu sektoriumi ir pilietinė visuomenė, kad būtų sukurtas saugesnis internetas ir e, e, informacinės visuomenės generalinis direktoratas vadovauja šiai veiklai, kaip ir daugelį kitų veiklų, kas yra labai svarbu, turbūt čia būtų paminėti kaip e, e, tai būtų elementai mm, kovos su visos visapusiškos kovos su kibernetiniais nusikaltimais ir, ir e, kritinės kibernet, e, interneto infrastruktūros už apsaugojimo elementai. Tai būtent labai svarbu galvoti apie e, baudžiamojo kodekso e, nuostatas. Aišku, kad galbūt nerasime tokios panacijos, kuri išspręstų visas problemas. Čia yra tik tai vienas konkretaus klausimo teisės aktas, bet mes labai tikimės Europos parlamento palaikymo ir priimant kitas priemonės, nebūtinai vien teisėkurinės priemonės, kurios uh, Um, būtų labai svarbios, norint užtikrinti ES reagavimą į kibernetinius nusikaltimus kokybę ir efektyvumą. Labai ačiū. Dėkoju ponui Boratinskui už įžanginės pastabas ir gairės mūsų tolesniai diskusijai. Žinoma, Europos parlamentas stebi komisijos veiklą šioje srityje, suvokia būtinybę kovoti su kibernetiniais nusikaltimais. Na, o dabar suteiksiu žodį kitam prelegentui. Ponas Michal Fila atstovauja pirmininkaujančiai Lenkijai. Dėkoju poniai Holmeier, gerbėmiesiems nariams, primkiančių šalies vardu. Norėčiau Jums pateikti tarybos nuomonę. Kibernetinių nusikaltimų ir saugumo klausimais. E, mano užduotį komisijos atstovas smarkiai palengvino, jis išvardijo visą virtinę priemonių e, nereikia turbūt jūsų įtikinėti, kad e, Tos grėsmės auga, jos nepaiso sienų ir e, reikia visą apimančio ir tarptautinio atsako į jas. E, taryba rengia tokį atsaką, besiremdama komisijos pasiūlymais. Tas atsakas yra visa apimantis, turime e, kibernetinio saugumo strategiją, turime skaitmeninę darbo tvarkę Europai, yra ir kitų dokumentų, kurie dabar svarstomi taryboje. Svarstama, pavyzdžiui, galimybė sukurti kovos su kibernetiniais nusikaltimais centrą Europos Sąjungoje. Visą tai susiję su politikos ciklu, na ir Mes tikimės, kad strateginiai, strateginiai prioritetai šioje srityje bus jau priimti iki šių metų pabaigos. Po to seks e, operatyviniai veiklos planai, kurie numatys, kaip strateginius tikslus reikia įgyvendinti. E, šie planai taip pat turėtų pasirodyti šiais metais. Esame įstikinę, kad e, kai įgyvendinsime veiksmingas priemonės, sugebėsime sustiprinti ES gebėjimą kovoti su nusikalstamumu ir iš esmės sugebėsime likviduoti kibernetinį nusikalstamumą. E, direktyva apie kibernetinius išpolius prieš informacinės sistemas yra šios strategijos svarbus elementas. Ir e, manome, kad tai e, pats paskutinis žingsnis reaguojant. E, ten randame nusikaltimų apibrieštis, baudų dydžius, kalba apie sunkinančias aplinkybės, kalba apie visą eilę baudžiamųjų priemonių, kuriomis būtų reaguojama į nusikalstamumą. Visą tai remiasi e, e, Europos e, Sąjungos funkcionavimo sutarties 83, 83 straipsnių. Kaip žinote ir kaip jau buvo minėta, taryboje vyksta intensyvios diskusijos mums pirmininkaujant. E, Žinote, kad pereitų metų spalio ketvirtą mes gavome iš komisijos direktyvos projektą. E, šių metų birželio mėnesį, 11, e, birželio mėnesį e, sugebėjome apibendrinti tarybos nuomonę šiuo klausimu. Ir e, čia e, reikėtų paminėti keturias svarbės mintis. Visų pirma, išlaikyti komisijos pasiūlymo logiką, e, susitelkti ties didelio lygio išpoliais, panaudojant botnetus. Čia mes turėjome atsižvelgti taip pat ir į valstybių narių teisinių sistemų skirtumus. Kitas principas e, buvo skirtas e, tinkamos pusiausviros paieškai tarp e, įvairių nuobaudų ir kriminalizavimo lygmens. Taigi mes menkus nusižengus norėjome iš direktyvos taikymos ryties išbraukti. Trečiasis principas buvo kiek galima, kiek tik tai e, e, technologiškai įmanoma direktyvos e, formuluotės palikti neutrales. Visiškai aišku, kad technologija labai greitai kinta ir nėra prasmės kurti teisės priemonių, kurios jau nebebūtų aktualius po to, kai juos įsigalios, e, nes technologijos bus jau pakitusios. Tad mes e, stengiamės susitelkti ties pagrindiniais klausimais ir vartoti neutralią techninę terminiją. Na ir pagaliau mes siekiame likti nuosekliais ir laikytis tų standartų, kurie yra įrašyti vadinamojoje Budapešto konvencijoje kovai su kibernetiniu nusikalstamumu. Aš tikiuosi, kad e, e, ateities darbė su Europos parlamentu mes visi sutarsime dėl tų pagrindinių principų. Tikrai esame pasirengę su jumis bendradarbiauti dėl šios direktyvos parengimo. Dėkoju e, pirmininkiančio šalies atstovai už tarybos nuomonės pristatymą. Dabar suteiksiu žodį Justin Miller. Jis yra Junktinės karalystės vidaus reikalų ministerijos kibernetinio nusikalstamumo srityje veikiančios kyriaus vadovas. Nu gerai. Ačiū, mano pristatymas bus šiek tiek susijęs su technologijomis. Aš norėčiau pradėti nuo to, kad norėčiau padėkoti pirmiausia poniai Holmeier, kad surengė klausimus čia labai svarbia tema. Man atrodo, kad ES valstybių narių vadovams tai yra tikrai reikšminga tema. Aš e, norėčiau pradėti nuo to, kaip Junktinėje karalystėje mes atskiriame užduotis ir jas e, apibrėžiame ir kaip mes Junktinėje karalystėje kovojame ir apibrėžiame e, kibernetinius e, nusikaltimus. Iš esmės, e, apie 600 milijonų svarų yra skiriami per metus kovojant su kibernetiniais nusikaltimais ir mes stengiamės užtikrinti uh, E, saugumą šioje srityje bei reaguoti į kibernetinius išpolius. Mūsų tikslas yra užtikrinti, kad mes visi būtume įsipareigoję spręsti problemas, kurios iškyla kibernetinėje erdvėje. Tai būtent, kad būtų e, suteikiama nauda e, vyriausybei, valstybei, visuomeniai ir mums visiems, kad mes šioje srityje užtikrintume atitinkamus E, užtinkamas e, e, rezultatus, kad kibernetinė erdvė taptų saugesnė. Todėl reikia prisimti tarptautinių lygių atsakomybę. Nes šie nusikaltimai vykdomi tarptaut, tarptautinėme lygmenyje. Ir mes manome, kad reikia bendradarbiauti visose lygmenyse tiek pilietinės visuomenės, teisėjai saugos institucijos, vyriausybės ir visos kitos suinteresuotos šalis, kurios nori išspręsti šią problemą. Čia mes pagalvojame apie e, konkrečias e, valstybės atsakomybės e, sritis. Mes manome, kad, kad kiekvienoje, srityje, kiekvienoje ša, valstybėje narėje turėtų, turėtų, turėtų būti atitinkama teisės bazė, kuri būtų skirta kovai su kibernetiniais nusikaltimais tinkamos bausmės, tinkami teisės aktai e, turėtų padėti kovoti su kabinėtis nusikaltimas. Ir aš manau, kad e, šioje direktyvoje, kuri dabar primama, e, būtent siekima teisingo tikslo. Čia mes kalbame ne tik apie nacionalinius teisės aktus, bet ir apie lankstumą. Kaip galima šios teisės aktus, pavyzdžiui, vykdant daužomį persekėjimą, skirtingose valstybėse bendradarbiauti tarpusavėje ir e, bandyti suderinti šios teisės aktus. Tai e, e, Būtent e, kitas, kitas dalykas yra įsipareigoti mokyti e, teisės saugos e, institucijų darbuotojus, nes tai yra pakankamai sudėtingas dalykas. Mes turime sukurti ne tik tai specializuotus skyrius, bet ir uh, teikti informaciją, kas yra kibernetinės atakos, taip, naudotis įvairiomis priemonėmis, taip pat suteikti informaciją platesniai teisėsaugos institucijų bendruomeniai. Kitas dalykas tai yra supažinti visuomenę su šiomis problemomis ir kaip mes galime kovoti su kibernetiniais susikaltimais, kaip, galima, e, kaip verslas, e, e, viešos institucijos ir visuomenė gali dalytis tą informaciją ir apsiginti nuo kibernetinių nusikaltimų. Kitas dalykas yra, tai yra skatinimas e, partnerysčių tarp verslo, vyriausybių ir pilietinės visuomenės. Šios suinteresuotos šalis turi dirbti tarpusavėje ir imtis ryštingų veiksmų. Kitas dalykas, e, tarptautinė lygmenyje mes turime skatinti tarptautinį bendradarbiavimą, e, remiantis Budapešto konvenciją. Ir žinomas, skatinama šitas bendradarbiavimas bus ir šią naują direktyvą. Mes pritarėme tam darbui, kuris buvo atliktas ES šioje srityje. Mes manome, kad e, ši, e, šio, šio direktyva, šio direktyvos taikymos srityje turi dalyvauti Junkinė karalystė, nes e, kibernetiniai išpoliai yra visą apimanti problema. Ir Junkinė karalystė pritarė tam tekstui direktyvos, kuris, kurio buvo sutarta e, Teisingumo ir vidaus reikalų tarybai birželio mėnesį. Mes manome, kad ES e, turėtų koordinuoti šiuos veiksmus. E, iš esmės, tai jos pagrindinis prioritetas turėtų būti koordinavimas bendrų veiksmų, o ne, sakykime, teisės aktų leidimas. Tai būtent, kad būtų uh, koordinuojami teisėsaugos institucijų veiksmai, kovojant su e, e, kibernetiniais nusikaltimais. Taip pat e, būtų šviečiama visuomenė, kad būtų saugaus interneto programos vystamas. Mes norime aptikti, nustatyti ir išspręsti problemas kibernetinėje erdvėje. Kitas dalykas tai skatinti reikia ES viešosio ir privataus sektoriaus e, partnerystę, nevyriausybinės organizacijas skatinti, bendraus tarptautinės partneris, kaip pavyzdžiui, su Junktinėmis Amerikos valstybėmis. Čia iš esmės dabar norėčiau apibendrinti, ką pasakiau. Junktinė karalystė e, labai remia tarptautinį bendradarbiavimą e, kovojant su kibernetinėmis atakomis. E, Mes e, taip pat e, siekiame bendradarbiauti su kitomis valstybės narėmis ir pasidalyti savo patirtimi, jeigu, joms, jeigu jos e, reikės tos mūsų patirties. Taip pat, taip pat lapkričio mėnesį bus suorganizuota konferencija skirta būtent šiai temai ir bus iškelta nemažai klausimų šią temą. Ir E, bus pakviesta labai daug iš vyriausybės atstovų, e, pilietinės visuomenės atstovų ir tikiuosi, kad e, ten bus sprendžiami tie klausimai, su kuriais mes susidurėme. Taip pat norėčiau padėkoti poniai Holmair ir, ir vėliau bus patikta ir Junktinė karalystės pozicija. Ačiū, ponė Miller, kad pasidalijote patirtimi iš savo, iš savo šalies požio taško. Uh, Dabar Mielai suteiksiu žodį poniai Heli Tirma Klar, kuri yra iš Estijos. The... Labą dieną, pristatysiu Jums Estijos vyriausybės požiūrį į kibernetinį saugumą ES ir kaip mes esame pasirengę kibernetiniams išpoliams. Norėčiau visų pirma pristatyti, kas įvyko 2007 metais ir kas nuveikta nuo to laiko Europoje. 2007 metais mm, buvo patirtas didžiausias politin, politinių motyvų kibernetis išpolis ir aišku buvo, kad nėra tarptautinio mechanizmo, kuris galėtų mums padėti. Buvo tik tai neformalūs tinklai ir informacinių technologijų saugumo E, specialistai kitose šalise, kurie mums padėjo koordinuoti tarptautinę pagalbą Estijai 2007 metų kibernetinių išpolių metu ir ta pagalba buvo sėkminga. Taigi, bendrai vertinant, mes buvom pasirengę a, e, namuose ir sugebėjome mobilizuoti taip pat tarptautinę pagalbą per tas tris savaitės. A, kas, ko buvo pasimokyta iš 2007 metų kibernetinių išpolių. Visų pirma, kiekviena šalis turi uh, turėti veikiančią uh, privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystę, kuri užtikrintų uh, kritinės interneto. Um, uh, kritinių pajėgumų apsaugą ir krizių valdymo uh, planą reikia turėti. Reikia Antra pamoka būtų, kad uh, reikalingas tarptautinis koordinavimas ir bendarbiavimas. Tai yra pagrindinis sprendimo raktas, jeigu būtų tokių panašių išpolio ateityje. Nuo 2007 metų daug kas yra pasikeitę kibernetinio saugumo srityje ir jau yra imtasi daug įvairių iniciatyvų. Tad jei leistumėt, dabar plačiai ir pristatyčiau uh, ką kitos tarptautinės organizacijos dirba e, kibernetinio saugumo srityje ir koks būtų čia šiame kontekste ES konkretus vaidmo. Manau, kad e, kibernetinio saugumo iniciatyvų pridygo tarsi grybų nuo to laiko ir iš tikrųjų panašu, kad e, surastas ir surasta yra ta niša e, kibernetinio saugumo erdvėje, užtikrinant saugumą Europos Sąjunga, aišku, jūs tikriausiai geriausiai žinote apie Europos Sąjungos iniciatyvas, bet pradėkime jungtinių tautų lygmens ir yra priimta nemažai rezoliucijų dėl informacijų saug... informacinių technologijų saugumo ir kenkiančių priemonių e, naudojimo prieš kitas valstybės. 2010 metais e, Junktinių tautų ekspertų grupė parengė ataskaitą, kur aptarta įvairūs tarptautinės teisės e, aspektai. Ir galima pasakyti, kad tokia tarptautinė teisė, kokią mes turime dabar, kuri reglamentuoja jėgos panaudojimą prieš kitas šalis taip pat yra taikytina ir kibernetinėje erdvėje. Taigi, tarptautinė humanitarinė, e, humanitarinės pagalbos ir ginkluotų konfliktų e, teisė taip pat um, galioja. Tai reiškia, kad šalis net, neturi um, pulti e, civilinės infrastruktūros, civilių gyventojų, taip pat ir kibernetinėje erdvėje. Taigi, tai turi ir antrinių, ir tretinių padarinių, kad tokios nuostatos reiškia, jog tokios šalis turi uh, susilaikyti nuo panašių priemonių naudojimo ir kibernetinėje erdvėje. Ir tai yra labai svarbu, nes kai kurios valstybės, ne ES, bet autoritarinės valstybės, aišku, norėtų kibernetinio karo sutarties, bet tai tikrai nebūtų pageidautinas dalykas, turint omenyje, kaip technologijos keičiasi. Čia to šalis, aišku, norėtų pasinaudoti tokia sutartimi, kad galėtų pritaikyti griežtesnę savo piliečių kontrolę. Mes, vakarų liberalios demokratijos, aišku, neparemtumėm tokių idėjų, o reikia. Uh, konsenso tarp vakarietiškų valstybių jungtinėse tautose. Antras svarbu antra svarbi išvada iš jungtinių tautų ataskaitos yra ta, kad e, valstybių savygina yra leistina kibernetiniai erdvėje pagal jungtinių tautų hartiją. Taigi, dabar toliau NATO. Yra prieimusi e, dvi politikos priemonės kurios gina karinę infrastruktūrą NATO valstybėse, NATO infrastruktūrą. NATO nenumato jokios politikos priemonio ginti e, kriti, kritinės svarbos civilinę infrastruktūrą. Taigi NATO dėmesį sutelkė daugiau į reagavimo priemonės. Jeigu kažkas atsitiktų, tuomet NATO galbūt panaudotų kolektyvinės gynybos nuostatą, bet aišku, viskas priklausys nuo politinių sprendimų. Taigi e, NATO neužbėga už akių sprendimui, ar iš tikrųjų kibernetiniai išpoliai būtų prilyginti ginkluotėms išpoliams, tačiau NATO taip pat ir nesako, kokie kokiu atveju galėtų būti priimtas toks politinis sprendimas. Pavyzdžiui, jeigu platesnio konflikto kontekste įvyktų ir kibernetinis e, išpolis, tai galbūt būtų priimtas politinis sprendimas pritaikyti kolektyvinės gynybos nuostas. Tai būtų e, šių metų birželį NATO priimta politika tokia. Dabar turime EBPO. SBO. Tai yra organizacija, uh, kuri tarptautiniai bendruomeniai suteikia neprivalomosios teisės galimybės. Tai būtų pasitikėjimo kūrimo priemonės. Kibernetiniai erdvėje jų labai reikia tam, kad būtų galima užkirsti kelią atsitiktiniam, e, netinkamai paskaičiuotam kažkokiam veiksmui. Tai yra visa tai, kas sėtina su pasitikėjimo stiprinimu kibernetiniai erdvėje, visa tai turėtų būti sukurta per dviejus, trejus metus. Visos tos priemonės ESBO jau pradėjo tą darbą. Toliau Europos taryba ir jos konvencija dėl kibernetinių nusikaltimų, tai iš tikrųjų pats svarbiausias turbūt šiuo metu teisinis aktas šioje srityje, kadangi jo tikslas yra suvienodinti dalyvaujančių šalių teisinės sistemas. ten yra visi tie svarbiausi principai, kaip kovoti su gibernetiniais nusikaltimais ir jau prieš dešimt metų tie principai yra surašyti, taigi iš esmės mums jokių kitų tarptautinių sustarimų ir nereikia. Jeigu visos pasaulio valstybės laikytųsi Europos tarybos konvencijos, tai būtų tobula. Manau, kad e, tai yra viena iš tričių, kur ES galėtų smarkiai prisidėti. Toliau um, turime EBPO, kurios vaidmuo gal labiau ekonominio pobūdžio, kai eina kalba apie kritinės svarbos infrastruktūros gynimą. Čia yra rekomendacijos patvirtintos, kaip valstybės narės galėtų ginti savo kibernetinės sistemas. Taigi, bendrai įvertinant tarptautinės iniciatyvas, ES yra labiausiai tinkama organizacija uh, kur būtų galima spręsti kiberne, visus kibernetinius klausimus per savo politikas ir savo priemonės. Mes turime um, bendros saugumo gynybos um, ramsti, uh, vidaus saugumo ramsti, teismų, uh, teisės saugos uh, struktūrų bendarbiavimo visus elementus, turi savo bendros rinkos teisės aktus ir politiką. Ne viena kita tarptautinė organizacija neturi tokio mandato, tokio įgaliojimų spręsti kibernetinių išpolių klausimus. Uh, Tikriausiai šiandien daugiau išgirsime apie ES iniciatyvas, bet džiaugiuosi, kad jau 2009 metais um, informacinės visuomenės generalinis direktoratas pradėjo renkti šios ryties politiką ir mes turime jau dabar pratybas e, par, pa, dėl parengties e, susidurti su kibernetiniais nusikaltimais ir tikrai yra o, puikus teisės aktas, kurį, manau, šiandien plačiau aptarsime, tai yra puikus žingsnis į priekį, yra ir daugiau tokių iniciatyvų, kurių yra ėmusis ES sąjungą. Tačiau tikriausiai, ko mums trūks Europos sąjungoje, tai būtų toks visapusiškas vaizdas, vizija, ką reikėtų padaryti, ginantis nuo kibernetinių išpolių, kas galėtų būti tarsi visuma apimanti visas tas, tas iniciatyvas. Dabar iš tikrųjų labai svarbu yra suvienodinti valstybių narių reagavimą ir numatytas sankcijas. Tai būtų labai svarbu, tai labai svarbiai at, atgrasytų įvairias organizacijas, kurios užsima e, kibernetiniais nusikaltimais pasaulyje. Jos iš tikrųjų daug, kai kuriais atvejais daug galingesnės ir turtingesnės nei bet, kuri, bet kurios valstybės teisėsaugos e, struktūra. Taigi labai svarbu ES lygmenių ir nacionalinių lygmenių sustiprinti tą gynybą, ne vien tik tai teisėsaugos struktūrų struktūrų nacionalinius gebėjimus, bet taip pat ir tarptautinį bendarbiavimą ir e, koordinavimą. Jei leistumėt, e, pateikčiau e, keletą pasiūlymų dėl šios iniciatyvos. Jeigu ES galėtų numatyti, pavyzdžiui, tikrinimo sistemą, ar tos geros idėjos įgyvendinamos valstybių narių lygmenių, tai tai būtų labai svarbu, manau. Dabar dėl privatos ir valstybinio sektoriaus partnerystės, apie ką E, panas Baratinskį trumpai užsiminė, tai yra labai svarbu. Ypač europinių lygmenių valstybinio ir privataus sektoriaus partnerystė yra svarbi. E, JAV jau e, ėmėsi panašių žingsnių ir manau mes irgi turėtumėm tą patį padaryti, kad stambiosios Europos įmonės kasdien susidurė su tokiais išpoliais Jos patiria didžiulį ekonominių nuostolių dėl tokių išpolių ir aš manau, kad jos turbūt turi geriausios informacijos apie tai, kas veikia toj srity, kas puola jas kasdien. Privatus sektorius gali suvaidinti labai svarbų vaidmenį, svarbiausią vaidmenį, formuojant atsaką į kibernetinius nusikaltimus šiandien. Be to, dalymasis informacija tarp valstybių narių yra labai svarbus. Jeigu toks mechanizmas pradėtų veikti, tai ES taptų daug saugesnė vieta. Taip pat paminėjau ES vykdomas pratybas, kad būtų užtikrintas parengtis. CAP teisės aktų mes dar kol kas neturime ES lygmenių. Turime atskirius fragmentus, elementus, tačiau, aišku, tai ne šios dienos diskusijų tema, bet manau, kad būtų galima padirbėti ir šioje srityje. Kalbant apie išorės veiksmus, ES galėtų padėti toms valstybėms, kurios negali, neišgali pačios sukurti kibernetinės apsaugos priemonių, galbūt per finansavimą, per kitokias priemonės būtų galima padėti toms valstybėms, nes galų gale mūsų likimas toks pat ir kibernetiniai nusikaltimai nepaiso sienų. Ir Didžia, aišku, grėsmė dažniausiai kyla iš už ES ribų, taigi mes e, turime galvoti, ką reikia daryti su mažiau išsivyšusiomis valstybėmis, kaip joms padėti, kaip sustiprinti jų gebėjimus, nes jų galų gale e, puls mus, jeigu mes leisime to, tokiams e, saug, saugioms, saugiems prieglopščiams plėtotis kažkur kitur pasaulyje. Yra dar daug kitų dalykų, ką būtų galima padaryti, kad ES galėtų geriau apginti savo institucijas, savo turimą informaciją. Bet bendrai vertinant, manau, mes judame tinkama linkme. Ir Estijos vyriausybės vardu norėčiau pasidžiaugti tuo, jog kibernetinis saugumas tapo svarbia diskusijų tema Bruselėje. Ačiū. Well, thank you. Uh, thank you very much for this uh, comprehensive. Um... Dėkoju už išsame apžvalgą to, ką daro įvairios tarptautinės organizacijos. Čia, būdami Briuselėje, taip pat turime į tai atsižvelgti. Esame tos bendruomenės nariai taip pat. E, šioje darbo grupėje Kitas prelegentas bus ponas Michal Zalevski. Jis jau yra čia. Jis e, pakalbės apie Lenkijos ir Lenkijos policijos patirtį. Prašau. Labadiena, ponės ir ponai. Atstovauju kovos su kibernetiniais nusikaltimais paramos skyriui. Jis dirba prie e, Lenkijos policijos pagrindinės būstinės. E, pirmosios struktūros e, kovai su kibernetiniais nusikaltimais buvo Lenkijoje sukurtos 1996 metais ir tokių grėsmių dinamiškas augimas privedė prie to, kad panašus skyriai buvo paskui įkurti ir kitose tarnybose. Prieš metus, e, perėtų metų birželio pirmą, dieną buvo įkurtas mūsų skyrius. Mes esame prisišlėję prie e, kriminalinių tyrimo padalinio. E, turime 26 pareigūnus, kurie kovoja su kibernetiniais nusikaltimais. E, kalbant apie mūsų e, skyriaus pagrindinės užduotis, mes visų pirma stengiamės identifikuoti ir stebėti pagrindinės kibernetinių nusikaltimų sritis. Mes e, bendradabavome su administratoriais, kompiuterinių tinklų e, savininkais, telekomunikacijų bendrovėmis. Mes tengiamės e, nustatyti nacionalinės ir užsienio teisėsaugos agentūras ir taip pat naujas technologijas vartojančius e, nusikalstamus susivienijimus. Mes inicijuojame ir įgyvendiname naujas priemonės kovai su kibernetiniu nusikalstamumu. E, stengiamės jas orientuoti ir pateikti visą reikalingą informaciją internetinių tinklų operatoriams bei e, atitinkamoms teisėsaugos struktūroms. Mūsų teisės pagrindu yra policijos įstatymas, e, telekomunikacijų, elektroninių paslaugų įstatymas, baudžiamasis kodeksas ir e, baudžiamojo proceso kodeksas. Tie yra pagrindiniai mūsų instrumentai, kuriuos naudojame kovodami su kibernetiniais e, nusikaltimais Lenkijoje. Savame suprantama, mes taip pat įgyvendiname mm, visas atitinkamas ES direktyvas. Iškilo problemų su skaidrėmis. E, štai e, ko mes tikimės iš e, teisės sistemos, kaip žinote, E, vis daugiau mūsų gyvenimo sričių remiasi kibernetinė erdvė, o tai reiškia, kad e, policijos pareigūnai, teisės saugos pareigūnai mano, kad e, teisinė sistema turėtų leisti jas imtis prevencinių veiksmų, turėtų būti nuostatos, kurios teisės saugos pareigūnams leistų veikti veiksmingai, reikia turėti tiksles ir technologiškai neutrales apibrieštis visų e, reikalų susijusių su e, kibernetiniu nusikalstamumu ir turi būti atitinkama sankcijų sistema. Dabar keletą e, žodžių apie pagrindinės bylas, kurias tyrėme nuo pereitų metų. Mes e, turėjome e, atvejį techninėme Glivicas e, universitete. Ten universiteto techninė įranga buvo panaudota kaip atsarginiai virusų serveriai. Ir mes E, ten išvalėme apie 150 terabaitų e, kietųjų diskų e, erdvės. Drauge su Centriniu kriminalinių tyrimų biuru mes taip pat atskleidėme prekybos žmogaus organais atvejus buvo surinkta duomenų apie 121 vartotoją, kurie bandė žmogaus organus pardavinėti internetu. Ir visa ta informacija pateko į Centrinį tyrimų biurą. Taip pat turime atskirą e, ekspertų grupę, kuri bendradarbiauja su kitais e, policijos departamentais ir mūsų veiksmų dėka pavyko internete aptikti informaciją apie tai, kad internete sklinda informacija apie sprogmenų gamybą. Visa Visus tos duomenys mes persintėme Centriniam tyrimų biurui ir jų e, tos informacijos pagrindų daugiau kaip 20 interneto vartotojų buvo apkaltinti šią nusikalstamą veiką. Nuo 2006 metų iki dabar esame dalyvavę 30 tarptautinių operacijų kovojant su vaikų pornografija. Daugiau E, beveik 1400 interneto vartotojų buvo nustatyti, kurie e, skleidė vaikų pornografijos failus. E, daugiau kaip 3,5 šimto tokių vartotojų buvo pateikti kaltinimai. Turiu pasakyti, kad šią prasme duomenų e, saugojimo direktyva mums pastarnavo e, ir mes sugebėjome nustatyti visus tuos vartotojus ir atrasti jų buvimo vietą. Tad e, aš manau, kad teisėjai saugai šie sprendimai buvo labai reikiami. Dėkoju tiek, ačiū už Jūsų dėmesį. Ačiū, panė Zalevskiai, už tai, kad pasidalėme su, su mumis Lenkijos policijos patirtimi. Ir dabar aš a, pasiūlyčiau, kad artimiausius 20 minučių mes a, užduotume klausimus ir gautume į juos atsakymus. Čia aš nusprendžiau pasitarusiu su ponia Holmeier. Taigi jūs sutinkate, tada aš siūlyčiau, jeigu jūs turite klausimą arba norite pateikti pastamą, prisistatykite ir pasakykite, ką norėtumėte užduoti klausimą arba kieno pasisakymą norėtumėte e, pakomentuoti. Prašome, žodis jums. Andy Bronsas iš Jungtinės karalystės. E, iš, iš esmės visiems šį, šį klausimą. Iš tikrųjų labai svarbu yra kovoti su kibernetiniais e, nusikaltimais. Tačiau e, mes e, išskyrus paskutinį kalbėtoją net e, nebandėme apibriežti šių kibernetinių nusikaltimų. Galbūt gali, galima apibriežti e, kategorijomis atskiromis šiai kibernetinius nusikaltimus. Tai būtent ekonominiai nusikaltimai, kurie sukčiauja. E, arba e, parduota voktas e, e, gerybės arba interneto vandalai, kurie kažką gadina vien tik tai iš malonumo gadinti, arba kai kurie politinių, politinių režimų vandalai. Kita kategorija būtų tai vaikų pornografijos, apskritai pornografijos mėgėja ir, apskritai, ir kita, dar kita kategorija tai te, teroristai. Taigi tai būtų mūsų kovos su kibernetiniais išpoliais tikslai arba objektai. Tai e, nes e, e, iš esmės kartais būna tos kriminės atakos skirtos, ką nors diskredituoti arba užpulti žurnalistus ar, ar, ar atinkamas seksualinės orientacijos grupės. Ir, pavyzdžiui, tos internetiniai puslapiai Irano, Venezuelos. Iš esmės tai nėra tos valstybės, kiek aš žinau, kuriuose mielai atostogaujama. Uh, E, jos, jos turi savo internetinius puslapius, ar iš esmės, ar tai gali būti e, taikinys e, mūsų kovos su kibernetiniais susikaltimais. Iš esmės, čia pakankamai daug klausimų uždavėte. Aš nežinau, kaip aš čia galėtų pradėti iš mūsų diskusijos dalyvių. Pone Vartinskai, gal jūs norėtumėte Nu, atsakymas gal nebus patenkinamas ir pakankamas, e, nes manau, kad e, iš esmės jūs pateikėte daugybę dalykų, kurie su jais kibernetinės nusikaltimas ir kurie įdomus. Aš, aš manau, kad plačiai kalbant mes galim kalbėti apie du e, dalykus. Tai yra nusikaltimai, kurie vyksta kibernetinėje erdvėje. Tai, tai, tai, tai yra apie tos nusikaltimus ir kalbama mūsų direktyvoje ir, ir platesnė kategorija. Jūs e, paminėjote kelias kategorijas šių kibernetinių nusikaltimų. Tai yra e, nusikaltimai, kuriems, e, kuriuos galima atlikti pasitelkiant internetinę arba kibernetinę erdvę. Iš esmės, internetas suteikia didesnės galimybės sukčiauti ir atlikti nusikaltimus. Pavyzdžiui, Pavyzdžiui, tapatybės vagystė. Šitas dalykas buvo jau sukurtas anksčiau, iš esmės, jau vagiamas buvo tapatybės dar prieš sukuriant internetą. Tačiau e, galbūt tai būtų e, mano e, šiokios tokios gairės, kaip jūs galėtumėte apibrėžti kibernetinius nusikaltimus. Tai kibernetinių nusikaltimų konvencija ten yra nurodomi konkretus nusikaltimai susijęs su vaikų pornografija. Uh, E, žinoma, tie nusikaltimai e, yra, e, buvo ir anksčiau, prieš sukuriant internetą, tačiau internetas padeda juos vykdyti. Mes, mes patikėme pakankamai daug nuostatų ir yra pakankamai daug teisės aktų susijusių su tokiais nusikaltimais, todėl pakankamai aišku, kaip jūs galite apibriežti tokius kibernetinius nusikaltimus ir nuspręsti, e, kokia veikla nusikalstama, kokia ne. Ir tas kategorizavimas e, e, yra mm, skirstomas tarp neteisėto turinio ir tarp žalingo turinio įvairios veiklos kibernetinėje erdvėje. Čia tai taryba būtent parengė direktyvą dėl e, vaikų pornografijos, e, dar nepriimta. Ir, ir ten yra e, siekiama apibriežti tokią sritį kaip vaikų pornografija ir nustatyti kibernetinės informacijos turinį. Taigi ačiū už šios atsakymus. Ar kas nors iš diskusijos dalyvių norėtų dar atsakyti? Pana Milerį. Aš e, e, manyčiau, kad e, plačiuoju požiūriu iš esmės nėra didelio skirtumo bent jau tarp įvairių nusižengimų. Ar nusikaltimas padaromas yra kompiuterio, interneto pagalba ar ne. Ir tai jau e, būna, yra diskutuojama ilgą laiką. Iš esmės, e, e, pavyzdžiui, programišiai, kurie naudojasi kompiuteriais arba programomis, kad galėtų išgauti kažkokią informaciją, juos mes išskiriame. Tai yra vienintelis, vienintelė atskirtis šiuo klausimu. Ačiū. Pane Klar. Aš galbūt pridėčiau dar vieną kategoriją prie šių kibernetinių nusikaltimų. Nes kai kurie kibernetiniai nusikaltėliai yra labai organizuoti. Ir jie turi puikią įrangą, kad galėtų atlikti labai sudėtingus nusikaltimus. E, ir teroristai samdo tuos, tuos programišius, kad atliktų savo darbą. Taigi, ačiū. Aš dabar norėčiau suteikti žodį poniai Holmeier. Gal užduosite klausimą? aš norėčiau konkrečiai paklausti dėl to, e, dėl to, e, kokiam laikui yra taikoma šita direktyva. Ši siūloma direktyva yra susijusi su tokiu reiškiniu, kuris nuolat keičiasi, praktiškai kasdien. Todėl mes susidurėme su, su nauju e, iššūkiu. E, nes ši direktyva turės keistis ir nuolat pristaikyti prie, prie realybės. Mes e, e, galėtume, turėtume suformuoluoti direktyvos e, teiginius taip, kad jie atitiktų tuos reiškinius, kurie nuolat kinta mūsų kasdienėme gyvenime. Norėčiau paklausti, ar yra kažkokių konkrečių sprendimų arba planų valstybėse narėse, taryboje ar komisijoje, siekiant sukurti nuolatinį mechanizmą uh, kad galėtume nuolat kovoti su naujais iššūkiais. Žinoma, reikia turėti atitinkamą direktyvą, tačiau e, evoliucijos eigoje mes turime prisiderinti prie e, nuolatinių pokyčių, ypač policijos darbe, pavyzdžiui. Ačiū už e, e šį labai svarbų <clears throat> ir tikrai reikšmingą klausimą. Kas iš diskusijos dalyvių norėtų atsakyti? pirmininkaujančios Lenkijos atstovas. Pabandysiu, kalbant apie direktyvą. Nu, pabrėžiau, kad viena iš taisyklių, kurių laikėmės diskusijose taryboje, kad diskusijos būtų technologiškai neutralios, tai yra apibrėžiame koncepcija susijęma su uh, kibernetiniais nusikaltimais, pasiremdami labai plačiomis savokomis, uh, Mm, ir ne vien tik tai remiamės specialistų terminologiją, bet e, labiau teisininkų terminologiją. Pavyzdžiui, jeigu ar, ar ta veika e, patenka į tą ar į tą kategoriją, bet kad ji būtų apibriešta pakankamai plačiai tam, kad ir nauji veikos tipai, kuomet panaudojama dar nežinoma, techn, kol kas dar nežinoma technologija, taip pat patektų į tą kad, nusikaltimų kategoriją, kuria yra taikoma direktyva. Tai manau, kad tai yra svarbiausia, kai norime turėti tokį tokį teisės aktą, kurio nereikėtų kasmet atnaujinti. Ir jeigu tikrai sugebėsime technologiškai neutralius sprendimus rasti naujame projekte, tai mes tikrai mm, nebūsim priversti nuolat atnaujinti šio teisės akto. Stelė ir panas Bratinski. Pratesiant tai, kas buvo pasakyta, Manau, kad tikrai Budapešto Europos tarybos konvencija priimta prieš dešimt metų tikrai yra sėkmingas teisės akto pavyzdys. Jis sugebėjo mm, iš, išgyventi ir būti vis dar reikšminga, būtent kad yra pan, dėl to, kad panaudotos e, technologiškai neutralios formuluotės. Ir vėlgi, kalbant apie Budapešto konvenciją, gal reikia turėti aminyje ir kai, kurie, kai kurios pakeitimus ir paminėčiau septintą straipsnį. Čia mm, praktinėme kontekste tikrai būtų galima laikyti priemonę kovoti su botnetais, bet uh, nereikia daryti klaidos, kad nebus daroma jokių nuorodų į botnetus, kad nebus jokių techninių aprašymų, kas yra tie botnetai. Dabar e, jie yra laikomi pagrindinė grėsme, pagrindiniu būdu vykdyti kibernetinį e, nusikaltimą ir mes neutraliai taip kalbame apie priemonę, įrangą, įtaisą, kompiuterio kodą, duomenis, taip toliau, taip toliau. Nes ką gali žinoti, kas bus aktualu po keliarių metų ateityje. Tačiau niekuomet net mesime tokios galimybės, kad kai kurie dalykai vis tik tai prasmuks pro to, kad ir tokį platų apibrėžimo rėmą Bet manau, kad gal pavyks vis tik tai gan sėkmingai parinkti formuluotės ir išsaugoti technologiškai neutralė, neutralės formuluotės. Bet tikrai e, pastaba buvo labai vertinga. Dabar ponas Eiler, prašom. Noriu pasiteirauti sugrįždamas prie to kokiame lygmenyje turėtumėm spręsti kokias problemas. Žiūrint iš išorės, kaip kad amerikiečiai pavyzdžiui darytų, turime suprasti, kad um, Amerikos kongresas um, svarsto uh, atitinkamus teisės aktus jau uh, kongrese, į senate judama į priekį ir tikriausiai jie bus patvirtinti greitai, taigi reikia galvoti apie tarptautinės dėrybas dėl a, kibernetinio saugumo standartizavimo. Čia yra daug klausimų, kaip viską struktūrizuoti ir taip toliau. Tačiau yra palaikomas ryšys, aišku, tarp parlamento ir JAV kongreso, bet svarbiausias klausimas, žinoma, yra uh, pasimokyti iš patirties, kuomet, pavyzdžiui, amerikiečiai kalbėjo apie a, konteinerių saugumą ir tuomet iš amerikiečių pusės buvo labai platus teisės aktai ir mums reikėjo tada imtis priemonių iš savo pusės. Taigi čia irgi reikėtų galvoti apie ES jau darbą. A, turint omenyje tarptautinių e, dėrybų kontekstą ar dvišalių dėrybų su amerikiečiais, pavyzdžiui, kontekstą, kad mes savo dalį irgi darbo atliktumėm. Žinome, kad europiečiai palaiko ryšius su amerikiečiais, kad yra įvairios institucijos ir komisija, pavyzdžiui, palaiko glaudų ryšį. Bet, pavyzdžiui, e, konteinerių saugumo įstatymai mums parodė, kad reikėjo suformuoti europinį požiūrį tam, kad dialogą būtų galima tinkamai struktūrizuoti. Tai jūsų nuomonė, kas E, tai turėtų daryti, nes tikrai e, galima prognozuoti, jog amerikiečiai tikrai imsis tokių priemonių, bus tas įstatymas ir greičiausiai gal per metus jau netgi bus pradėta dirbti tuo klausimu. Taigi ES kaip organizuos savo darbus šioje srityje. Uh, gal pirmiausia, paprašysime komisijos požiūrio pono Borotinskio pasisakymą, o paskui ir kitų. Negalėsiu jums dabar pilną atsakymą pateikti. Turinio prasme, e, e, DG informacinė visuomenė dirba šitoje srityje. Dėl procesų e, esame padarę žingsnių, kurie turėtų mums leisti jaustis geriau pasiruošusiais. Jau minėjau, kad yra JAV darbo grupė, dirbanti kibernetinio saugumo ir nusikalstamumo srityje, mes turime užtikrinti, kad tai nebūtų tik ad hoc dvi šalis mechanizmas e, skirtas tik vienai ar kitai konkrečiai temai, bet kad būtų ten ir testinumas. Taip pat e, mes e, tikimės, kad savo ataskaitoje JAV Senatui bus pabrėžiama testinumo būtinybė. <clears throat> Viduje ir mūsų kolegė iš Estijos tai minėjo, e, kai kalbame apie mm, bendradarbiavimą viduje, esame žengę žingsnių tą kryptimį prieš keletą e, mėnesių sukūrėme tarp žinybinę darbo grupę kibernetinio saugumo ir nusikalstamumo klausimams spręsti. E, kad bent jau būtume gerai informuoti apie tai, ką e, įvairiuose srityse kas daro. E, mes suvokėme, kad reikia tai atlikti, kad galėtume pateikti vieningą atsaką ir mūsų tarnybos labai aktyviai veikia toje tarpžinybinėje grupėje. Dėkoju. Kas dar norėtų, ponia Tirma Klar? Na, kalbant apie tą kongreso konkretų teisės aktą, ES gal nelengva buvo jį sureaguota, bet reikia pasakyti, kad ja, ES jau turi toliau pažengusių teisės aktų, šioje srityje negu kad e, JAV, pavyzdžiui, dėl duomenų išlaikymo. Kartais e, e, amerikiečiai nesupranta, kad mūsų sistema nėra tokia kaip amerikietiška, kad čia Europoje nėra vienų baltųjų rūmų ir amerikietiškos sistemos. Aš manau, kad ateityje mes sulauksime vis daugiau ir daugiau prašymų skirtų ES kaip, kaip vienetui nes kibernetinis nusikalstamumas nėra tas reiškinys, su kuriuo susidorotų atskira valstybė nariai. Tad vis daugiau reikės, kad ES veiktų kaip vienas veikėjas kibernetinio saugumo, kibernetinio nusikalstamumo, kitose srityse teks veikti drauge. Iš tiesų, sako pirmininkė, būtent tai ir buvo vienas iš motyvų motyvų, dėl ko mes čia ir susirinkome šiandieną. Gal Junktinė karalystė galėtų uh, sureaguoti. Atsiprašau, apie teisės aktus aš e, negalėčiau kalbėti, aš tik sakau, kad mums taip pat yra labai svarbu, kad e, šias problemas um, spręstume kartu, darbas su JAV yra labai svarbus, taip pat ir su visomis kitomis grupėmis, kurios tuo užsima. Na, prieš baigiant mūsų darbo, šios darbo grupės darbą, matau, kad dar yra norinčių paklausti. Prašom, steiksiu jums žodį. Dėkui, aš esu žurnalistė iš EU Observer. Norėčiau paklausyti pono Borotinskį apie direktyvos taikymo sritį. Ar joje bus kalbama apie saugumo standartus? Aš turiu konkretų dalyką e, Olandijos sertifikavimo institucija patyrė kibernetinę ataką, ją buvo įsibrauta, tada buvo išduoti suklastoti sertifikatai ir atrodo, tada jie buvo panaudoti šnipinėjant žmonės, yra, žmonės Irane ir taip toliau. Ta sertifikavimo institucija po to buvo uždaryta, bet Olandijos vyriausybė patyrė e, nesmagių minučių. Of, of e, Gal visų smulkmenų aš nelabai čia mm, įsiminsiu, ką jūs sakote, bet e, direktyva, apie kurią kalbame, nenustatinės techninių standartų ir specifikacijų. Kalbant apie tai, e, ką jūs čia aprašėte, kalbėdama apie tą išpolį, patenka į vieną iš nusikaltimų kategorijų. Taigi, pats nusikaltimas tarsi patektų į taikymos rytį, bet techniniai standartai čia ne prie ko. Ačiū šios paaiškinimus. Dabar pradėsime pirmąją mūsų sesiją. Pabaigime savo pirmąją posėdį. Po, po Ir pradėsime dabar antrąjį posėdį. Ačiū diskusijų dalyviams. Dabar suteikiu vėl žodį poniai Holmeier. I try to find my second panelists. You don't need... Aš tiesiog e, bandau susirasti savo antrojo posėdžio dalyvius. Prašome visi susirinkti, susėsti už stalo. darf schon kurz einleiten, dahingehend, dass. Aš norėčiau padaryti įžangą, nes uh, antrajame posėdėje aptarsime iššūkius, kurie kyla pirmojo posėdžio dalyviams. E, nes dabar paaiškinsime, kokios tos problemos yra, kurios mūsų laukia. E, ir ponas Hantos e, iš įmonės Simantik e, papasakojo, kaip internetinėje erdvėje, pavyzdžiui, dalyjamasi žiedais, gėlių žiedais. E, toliau yra panas Grunsienas, Vokietijos banko asociacijos atstovas. Ir aš manau, kad į bankus paprastai braunamasi dažniausiai, nes ten, kur yra slepiami pinigai, ten jų labiausiai ir gviešiamasi. Toliau trečias mūsų diskusijų dalyvis, tai yra e, Vokietijos kompiuterio klubo chaosas narys, e, ponas Walteris. Jis kaip pasakos, a, a, su kokiamis problemomis galime susitikti, susidurti internete. Ačiū, kad jūs atvykote, džiaugiuosi šio posėdžio. Ir norėčiau paprašyti e, pana Hansus jau pradėti nuo savo pranešimo. Labą dieną, ponios ir ponai norėčiau pirmiausia e, padėkoti organizatoriams, kad jie mus organizavo šios klausimus šią labai svarbę temą. Ir e, džiaugiuosi už tai, kad džiaugiuosi tuo, kad pakvietė mane suteikė man garbės dalyvauti šioje diskusijoje. Pirmiausia, mes aptarsime e, privataus sektoriaus vaidmenį, kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Aš kalbėsiu uh, Simantik vardu, tai įmonė teikianti daug saugumo technologijos e, priemonių ir sauganti savo klientus nuo įvairių kibernetinių nusikaltimų. Pirmiausia, svarbus dalykas, kai mes kalbame apie kibernetinius nusikaltimus ir kalbame apie šių nusikaltimų evoliuciją, turime įsivaizduoti, kokia yra informacinių technologijų evoliucija ir kogi mes galime tikėtis E, kalbėdami apie technologijų raidą, apie jų ateitį. Taigi, e, mes tai galime tiesiog nusekliai stebėti, kaip e, vystosi technologijos. Technologijos istoriškai yra susijusios su aparatinė įranga, su e, tam tikromis kont kontrolės, kontrolės centrais. Taip visą laiką vyko ir verslo sektorioje, ir kitose sektoriuose. O šiuo metu mes dabar nueiname į šalį nuo šios e, strategijos. Dabar iš esmės ne sistema yra svarbiausia, o informacija. Nes informacija kaip tik yra svarbiausia kiekvienai įmonėje ir kiekvienam sektoriu. Tai yra ta sritis, e, e, pavyzdžiui, kas yra virtualizacija, kas yra e, kompiuterių tinklai, kaip dalymas informacija. Tai dabar yra svarbiausia. Aš norėčiau pateikti kelis faktus apie kibernetinius nusikaltimus. Ir šie skaičiai yra pateikti iš pranešimo, kurį mes priėmėme neseniai, atsižvelgdami į kibernetinius nusikaltimus ir jų plėtrą. Visų pirma, informaciją rinkome klausimynais e, ir e, gaudami informaciją iš įvairių suinteresuotų šalių visame pasaulyje. Tai yra tiesioginės grynosios e, išlaidos kylančios dėl kibernetinių nusikaltimų sudaro apie 114 milijardų JAV dolerių. Iš esmės, įsivaizduokite, dar yra juodoji rinka tiem, tiems pavoktiems arba e, pagrobtiems e, prietaisėms arba produktams, ji irgi sudaro didžiulę dalį šių išlaidų. Ir ji didesnė už e, narkotikų rinką. Taip pat kriminaliniai nusikaltimai vykdomi ir mobiliojoje erdvėje, tai mobiliai telefonai neapsaugoti nuo virusų. Uh, Iš esmės, e, istoriškai mes e, laikome mm, kibernetinius nusikaltimus labiausiai susijusius su asmeniais kompiuteriais, o dabar kibernetiniai nusikaltimai yra vis labiau susiję su mūsų išmaniaisiais e, prietaisais, tai yra telefonais ir visai, visais kitais prietaisais. Taigi, per pastaros metus 24 valstybėse 431 milijonas augusių žmonių patyrė kibernetinius nusikaltimus. Daugiau negu milijonas uh, aukų yra šių nusikaltimų e, kiekvieną dieną. Ir e, šie nusikaltimai tikrai yra labai e, svarbus. Tai, ta prasme, kiekvieną sekundę nukentžia nuo 14 saugusių žmonių. Taigi, kas yra tas išpolis? Tai yra m, mm, tikslingos, tikslingi išpoliai arba atakos pastaraisiais metais. A, iš esmės e, tie, ta informacija, e, kuri nukenčia nuo kibernetinio mm, atako, galėtų būti sutalpinta į 300 milijonų DVD diskų. Įsivaizduokite, šitas, šitie, šitą visą patalpą būtų pripildyta tų DVD diskų. Taigi, va, tok, toks dydis yra tokios apimtis šių kibernetinių nusikaltimų. E, taigi, kas, kas tai yra tos atakos? Tai yra tikslingos atakos, jos yra skirtos e, padaryti žalą infrastruktūroms. Tai būtent e, tos atakos yra tokios, kad galėtų įsiveršti infrastruktūrą, E, ištraukti atinkamus duomenys ir e, neleisti sučiupti to nusikaltelio. Ir tokių atakų buvo daug 2010 metais. Kitas dalykas gyvenėtiniuose nusikaltimuose yra e, socialiniai tinklai. Konkrečiau sakant, yra daug žmonių, kurie lanko socialiniuose tinkluose, ten yra įsiregistravome. Įsivaizduokite, e, e, Facebook'o tinklui priklauso tiek žmonių, kad jeigu tai būtų šalis, tai būtų trečia pagal dydį pasaulyje. Ir kibernetiniai nusikaltėliai stengiasi išgauti iš jų tam tikrą informaciją. Jie naudoja atitinkamas technologijas. Jie e, naudojasi atitinkamomis priemonėmis, kad galėtų būti neaptikti. Ir e, iš esmės tos atakos yra vystamis e, e, labai dažnai ir labai greitai. Ir matosi, kad e, iš esmės jų tendencijos yra tik tai kylančios. Čia mes matome, kaip įvairiose valstybėse vykdoma žalinga nusikalstama veikla. E, Mes kalbame apie e, Kiniją kaip e, pagrindinę kibernetinių nusikaltimų įkvėpėją ir šaltinį. Nenuostabu, kad tokios valstybės kaip Junktinės Amerikos valstijos ir Kinija dalyvauja didžiaja apimtimi tokiuose kibernetiniuose nusikaltimuose, nes visų pirma, ten gyvena daug žmonių ir ten yra išvystos technologijos. Tačiau yra ir trys valstybės ES, tai Jungtinė karalystė, Italija ir Vokietija, kurioje, kurioje taip, kuriuose taip pat vykdomas, vykdomi tokie nusikaltimai. Ir e, nusikaltėliai iš šių šalių vykdo ne tik veiklą už ES ribų, bet ir pačioje ES. Taigi, e, tai nereiškia, kad tos atakos yra kildintinos iš tų šalių, tai vadinasi, nusikaltėliai gyventose valstybėse, bet tai reiškia, kad kompiuteriai tose šalyse yra mm, tie kompiuteriai, iš kurių ir vykdomos tokios atakos. Taigi, iš esmės, ta aplinka, kuriuose yra tie kompiuteriai, gali būti pati įvairiausia. Taigi e, dabar aš norėčiau pateikti šiek tiek statistikos, e, kas e, internetu parduodama ir kiek tai kainuoja. Daugiausia tokie nusikaltėliai ieško finansinės informacijos, tai yra kreditinių kortelių informacijos, tai bankų sąskaitų informacijos, elektroninių pašto sąskaitų informacija. Ir čia matote, jų kaina priklauso nuo kokybės ir nuo panaudojimo galimybių. Čia iš esmės e, matote, kad 260 e, e, tapatybių gali būti pažeidžiamos ir gali būti pavagiamas. Pavyzdžiui, čia, čia gali būti vienoje sistemoje dirbančių, toje pačioje sistemoje tiksliau dirbančių žmonių darbos arba pamestos, tos gali būti tapatybės, tapatybės dokumentai. Ir, sakykime, pasinaudojant tais duomenimis padaromas nuostolis bent jau 2010 metais 7,2 milijardai jungtinių amerikos valstybių dolerių. Ir akivaizdu, kad e, statistika rodo, kad e, informacija yra naudingiausias e, nusikaltelių grobis, o nebūtinai įsiveržimas į infrastruktūrą. Žmonės ir kolegos kalbėjo apie Estiją ir apie kitas šalis, kurios yra atakuojamas. Mes matome, kad vis dažniau vyriausybės ir valstybinės institucijos tampa nusikaltelių taikiniu ir dėl įvairiausių priežasčių. Pavyzdžiui, politinė įtampa, galbūt dėl to fakto, kad e, vyriausybė turi e, tam tikrą intelektinę nusavybę, turi tam tikrą informaciją, kuri yra svarbi ir vertinga. Ir e, jeigu jūs, pavyzdžiui, galite tikslingai atakuoti kokią, kokią nors departamentą arba vyriausybę arba asmenį tam tikrą toje, toje ministerijoje, tai jūsų ataka bus daug sėkmingesnė tai e, svarbios infrastruktūros taip pat yra atakuojamos. Daug e, žmonių e, patyrė staksnet arba urano kasyklų informacijos bazę. Aš manau, kad Stuxnet buvo pakengta daug labiau dėl to, kad buvo, tiksliau buvo nepakengta dėl to, kad buvo aptikta pakankamai anksti tos atakos ir išpolis. Ir matome, kad vis dėlto vystantis tokiai tendencijai reikia labiau saugoti mūsų infrastruktūrą. Taigi, privataus sektoriaus vaidmo koks yra? Žmonės mano, kad iš esmės viena valstybė arba viena vyriausybė negali spręsti e, kibernetinių nusikaltimų problemos. E, Informacijos ryšių technologijos ir jų infrastruktūros yra daugiausiai privataus sektoriaus rankoje. Todėl mums reikia kolektyvinių ir koordinuotų būdų, kaip kovoti su kolektyviniais nusikaltimais. Privatus sektorius yra suinteresuotas kurti technologijas, kurias užtikrintų infrastruktūrų e, saugumą. Taip mes ir darome. Tačiau e, reikia suprasti, kad e, saugumas ir e, saugumo technologijos nėra gautinis sprendimas. Iš esmės mes turime derinti tas technologijas tarpusavyje, koordinuoti jas. Tam reikia visų pirma vientiso reguliavimo pagrindo ir reikia as, asmenės atsakomybės. Ir kitas dalykas tai rizikos vertinimas ir apetitas privačių įmonių. Taigi būtent kokio lygio saugumą mes norime užtikrinti prieš tam tikrus nusikaltimus. Taigi baigiamas, norėčiau pasakyti dėl dabartinio pasiūlymo. Aš norėčiau, manau, kad galima sudaryti realų susitarimą. Ir kaip jau buvo minėta, kovos su kibernetiniais nusikaltimais konvencija, jei jos pagrindu yra tariamasi dėl bendros strategijos Aš manau, kad dabartinės komisijos e, pasiūlymas e, e, kriminalizuoja tam tikras veikas ir tai yra žingsnis tikrai į priekį. Manau, kad galima kai kuriuose srityse labiau akumuliuoti atitinkamas aplinkybės, kad būtų kriminalizuojamos atitinkamos veikos. Mes turime kreipti dėmesį didesnį į tapatybės vagystės ir į e, e, sukčiavimus internete. Ir e, taip pat kitus nusikaltimus, kurie aptariami tarybos konvencijoje. Tai tapatybės vagystės, tai yra informacijos vagystės, tai yra atinkamų duomenų apie asmenį vagystės. Ir kitas dalykas tai yra kompiuterio pagalba e, e, vykdomas sukčiavimas e, bei informacinės technologijos, kuris panaudojamas vykdant nusikaltimus. Ačiū už Jūsų dėmesį ir aš uh, pasiryžęs atsakyti Jūsų klausimus. Taigi, ačiū. Dabar tęsime su pono Valdemaro Grūcienu. Iš karto suteiksiu Jums žodį, tuoj tik tai galbūt pareguliuokite savo kompiuterį. Ačiū, ponė Holmeier. Aš kalbėsiu vokiškai, nes tai yra mano gimtoji kalba. Aš dešimt metų jau dirbu e, banko asociacijoje, tai, tai Vokietijos bankų asociacija, privačių bankų e, asociacija. Tai mes atsakingas esu už PIN už, e, ir už informacijos technologijų saugumą. Iš esmės mes stebime, kad organizuos nusikalstamumas vis labiau puola finansinės institucijas arba kitas vertingas informacinių technologijų infrastruktūras e, iš įvairių valstybių. E, brukalai yra dažnai siuntinėjami e, trojos arkliai, įvairios kitos žalingos programos yra siunčiamos į finansinės institucijas ir taip pat stengiamas išgauti informaciją iš banko klientų. Tai, botnetai taip pat yra panaudojami labai dažnai tokioms atakoms prieš finansų technologijas. Ir iš esmės e, norėčiau pateikti kelis e, pavyzdžius dėl e, kai kurių atakų. Pavyzdžiui, Sony, ten buvo žmogiškoji klaida įvykusi. RSA mm, buvo pakankamai senas serveris naudojamas, dėl to buvo sėkmingai užpulta RSA sistema ten buvo naudojamas e, DigiNotar Linux serveris, kuris buvo neatnaujintas, dėl to e, nukentėjo DigiNotar e, sertifikavimo programos. Kitas dalykas, tai yra, kad bandoma pulti ir žurnalistų, pavyzdžiui, arba kai kurių spaudos institucijų uh, E, puslapius e, dėl politinės informacijos ar stengiant užgneušti laisvą mintį. Man ir e, būtent yra taip pat susiję su žmogiškosiomis klaidomis, nepaisant įvairių direktyvos nuostatų dėl kriminalizavimo tų vaikų gali vykti tokios kriminalinės kibernetinės atakos, nes būtent jos įvyksta dėl žmogiškų klaidų. Toliau phishingas tai yra suklastotas, e, suklastoti tinklalapiai ir ten reikalavimo informacijos iš klientų apie jų e, sąskaitas. E, į Vokietijos bankus kiekvieną mėnesį nuo kelių dešimčių tūkstančių, kelių šimtų tūkstančių trojos arklių patenka, tai yra žalingų programų. Uh, ir ši tendencija išlieka e, didelė. Be to, padaugėjo išpolių prieš mobiliją telefoniją, prieš e, e, mobilių telefonų programas. Vadinasi, manome, kad mobiliai telefonija keila ateityje didelė grėsmė. Taigi, dabar apie bankus. Kaip galėtų privatus bankai E, prie, e, pasipriešinti kibernetiniams e, nusikaltimams. Vokietijoje nuo 90 metų mes turime dviejų veiksnių autentifikavimą, tai yra skaitmeninis parašas, EBCI kaip vadinamas, nuo 96 metų, įvairius TAN indeksuotus modelius, turime mobiliuosius TAN, taip pat lūstinius TAN, be to BestSign programa yra naudojama E, be to, e, naudojamas ir tam tikras vaizdo atpažinimo programos. Ir iš esmės e, kreditinėje kortelėje, internetinėje bankininkystėje vis labiau naudojama yra lustinė kortelė. Tai yra lustas montuojamas kortelė. Tačiau Mm, mes galime e, e, paskatinti visuomenę domėtis savo saugumu, dalindami įvairią dalyjamąją medžiagą, taip pat e, siūstami informaciją per internetinę bankininkystę. Kelis pavyzdžius dar pateiksiu. Apačioje matote besaign, tai yra USB raktas, kuriuo generuojamas skaitminis parašas Matote, čia e, toliau yra mm, sąskaitos kodų generatorių, kuris buvo komercinio banko sukurtas. Dabar dėl direktyvos pasiūlymo. Mes taip pat pritarėme šiai direktyvai. Aš manau, kad e, tikrai tai yra pasiekta pažanga užtikrinant saugumą. Kodėlgi? Nes e, botnetai kelia didelę grėsmę ES piliečių saugumui, mes norime sumažinti e, šios pavojus. Mes e, e, norime bausti tos nusikaltėlius, kurie naudojasi internetinė ir kibernetinė erdvė ir savo kompiuterį siekdami sukčiauti arba daryti nusikaltimus. Ir mes turime turėti galimybės apsisaugoti nuo tokių kibernetinių nusikaltimų ir tai kurti uh, tas e, panašias priemonės kaip ir e, nusikaltėliai, bet skirtas užkardyti tiems nusikaltimams ir e, su jais kovoti. Kaip žinote, saugumas yra siejamas ne tik su technika, bet ir iš organizacinių bei teisinių priemonių. Ir bankai techninėmis organizacinėmis priemonėmis gali gintis nuo kibernetinių nusikaltimų, gali sumažinti žalą. Uh, Nusikaltėliai, kaip žinote, puola ne tik bankus, bet ir kitas vertingas informacijos technologijų infrastruktūras. Pavyzdžiui, e, platinant e, vaikų pornografiją arba siekiant e, gauti informaciją apie kokius nors svarbius žaidimus arba intelektinę nuosavybę. Uh, Taigi aš manau, kad ši direktyva yra puikiai priemonė, ji padės apsisaugoti valstybės ir privačiams infrastruktūroms nuo kibernetinių nusikaltimų. Dabar norėčiau pamažu baigti. Mums reikia įsipareigojimo bendradarbiauti. Tai būtent internetinių e, paslaugų teikėjų lygmenių. Uh, mes turime visi e, bendradarbiauti kartu ir bausti e, nusikaltelius, kurie vis dėlto e, bando vykdyti savo nusikaltimus. Iki šiol to bendradarbiavimo nei teisinės bazės nepakanka. Ir mes turime užtikrinti sauginesnės infrastruktūras bei jų komponentus. Turime pradėti kurti tokius komponentus. Uh, E, daugiau nebėra e, tokių e, routerių arba maršrutizatorių, kurie atitiktų saugumo reikalavimus, kurie taikomi Europos Sąjungoje. Ir yra kai kurios valstybės, kaip Junktinė karalystė, Prancūzija, Vokietija, Olandija, kurios yra nu, nustačio tokį pat saugumo reikalavimus, kaip ir Junktinės Amerikos valstijos. Uh, Mes turime suderinti visą šią gerąją patirtį ir toliau ją vystyti, perkelti kitoms valstybėms. Todėl aš manau, kad e, mes galėtume dar išplėsti šios direktyvos taikymus rytį, pavyzdžiui, e, kompiuterių tinklams arba botnetams ir visom kitoms priemonėms. Taigi, ačiū už šią apžvalgą. Dabar pasikeisime e, nešiojamais kompiuteriais. Ir persime prie kito diskusijų dalyvio. Mm. Super.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 Aš bet kokiu atveju e, pabandžiau kitą požiūrį pateikti. Taigi, e, kova su kibernetiniais nusikaltimais iš e, programišiaus perspektyvos. dazwischen war noch was. Ach. So. Very quickly, a few words about me. Labai trumpai keli žodžiai apie mane. Profesionalus programišius nuo 99 metų. Dirbu didžiausiams konsultavimo firmoms informacinių technologijų saugumo srityje, taigi jau dešimtmetį patirties esu sukaupęs, dirbant su finansinėmis įmonių, vyriausybinės informacinių sistemomis ir tinklais. Aš viską žinau, aš žinau visus slaptažodžius, visus juos nulaužiau, visur įsilaužiau, žinau apie ką pasakoju. Dabar pasidalysiu informaciją iš vidaus, kokia yra problemos esmė. Kalbame apie kibernetinius nusikaltimus, taip? Taigi, kodėl kibernetiniai nusikaltimai auga, kai tuo tarpu kitų nusikaltimų mažėja? Ar galvojate apie tai? Todėl, kad tai lengva, paprasta, daugiau naudos, mažiau rizikos negu realiame pasaulyje. Daug lengviau yra įsiveršti į banką per internetinę bankininkystę nei į tikrą banką. Ir iš tikro banko gal jūs gal pasimsite 5, gal 10 tūkstančių eurų, jei pasiseks, o iš kiber, kibernetinio banko per naktį gali milijonus susišluoti. Todėl kibernetiniai nusikaltimai yra tokia didžiulė problema ir kodėl e, jų skaičius ir apimtis auga, kai tuo tarpu kitų nusikaltimų realiame pasaulyje mažėja. Taigi, kodėl tai taip lengva ir kodėl tai taip patrauklų nusikaltėliams? Todėl, kad niekas nesirūpina tuo e, nesisaugo, e, pardavėjai e, kūrė labai brangę programinę įrangą, tačiau ji nėra saugi. Įmonių veikimo sistemos net ne, nesirūpina saugumu, skaitmeniniai slaptažodžiai, visiškai nerūpi jiems. Jie daro klaidas, kurios e, vadovėliuose surašytos jau gal e, dešimtmečiais. Aš turiu e, slaptažodžius, tokius kaip pavyzdžiui produktų administravimas, prod admin, labai paprasta. Visa sistema sukurta labai prastai ir visiškai nesilaikant pažangiosios praktikos taisyklių. Kad viskas būtų aišku, pasakau iš pat pradžių ir tai ir yra problemos esmė. ką reikia padaryti, kad spręstumėm tą problemą iš esmės. Manau, visų pirma, galvojant apie e, komercinius programinės įrangos produktus, reikia galvoti apie garantijas. E, kitaip būtų labai brangu, pavyzdžiui, jeigu automobilių gamintojas padarytų kažkokią klaidą, jiem reikėtų atšaukti automobilius, keisti e, prastas detalės. Tuo tarpu, jeigu parduoda e, programinės įrangos e, produktus, kurie neveikia, kas atsitinka? Nieko. Programinė įranga parduodama be jokios garantijos nors tai turėtų būti programinės įrangos licencijų pirmasis sakinys. Taigi, kodėl programinė įranga parduodama be jokios garantijos? Tai turi būti pakeista. Mes turime finansinė rizika, vėl sugražinti, kad ta rizika, nu, už tą riziką būtų atsakingas gamintojas, kad jis pasirūpintų savo produkto kokybę. Ir tai išspręstų apie 80 e, procentų e, visų kibernetinių nusikaltimų problemų. Kita, aišku, e, problemos dalis yra prastai dirbantis informacinių sistemų operatoriai, kurie uh, prastai kuria slaptažodžius, sujungia visas sistemas į vieną pagrindinę sistemą ir jeigu tada įsilauži į tą vieną pagrindinę sistemą, gali prieiti prie visų įmonės padalinių, tai tikrai kvaila. Uh, visiškai kvaila dar po to ir skaitmeninius slaptažodžius pasirašinėti. Mano interneto svetainė yra geriau apsaugota negu, to, pavyzdžiui, gamybos sektoriai įmonėse. Ir tai nėra kažkoks vienas, pavienis atvejs, tai yra paplitę tarp automobilių, gamintojų, e, finansinių paslaugų teikėjų, bankų ir taip toliau paprastai pagrindinis slaptažodis yra koks? Admin? Secret 123? Puiku. Toliau. Konkrečiau kalbant, straipsniai trečias iki šešto, aš juos iš viso išmeščiau kadangi jeigu kažkas įrodo, jog tam tikra sistema yra nesaugi, reikėtų bausti ne tą, kuris tai įrodė, o tą, kuris pasakė, kad ta sistema yra saugi, nors iš tikrųjų ji nėra saugi. Turėtumėm bausti tuos pardavėjus, kurie pardavė tas e, sistemas, kurios neveikia kurios yra nesaugios. Turim bausti tuos administratorius, kuris, kurie netinkamai atliko e, darbą ir kurie, pavyzdžiui, prieigos prie tinklo slaptažodį sugalvoja 1, 2, 3. Turime bausti ne tuos žmonės, kurie įsilaužė, kurie įrodė dokumentaliai, kad e, tos sistemos yra pažeidžiamos. Šeštas straipsnis elektromagnetinė mokestinių siuntimų, siuntų gavimas neturėtų būti baudžiamas. Kodėl? Jeigu gauni banko ataskaitą, gimimo liūdimą ar dar kažką, gali iš, paimti ir išmesti tiesiog, kažkas tai paima o, nuo gatvės jūsų gimimo liūdimą ir perskaito štai jūsų gimimo data, štai jūsų banko sąskaita. Kas turi būti atsakingas už tai? Ar tas, kuris rado jūsų o, tą liūdimą ant žemės, ar tą, kuris išmetė savo svarbų svarbų dokumentą per langą. Turėtų būti baudžiamas tas, kas tą dokumentą išmetė, o nerado. Nes jeigu to nenustatysi, tai kas bus? Sistemų gamintojai tiesiog visiškai nesirūpins e, tuo ir toliau um, gamins tokias sistemas, kurios uh, siunčia elektromagnetinius signalus, kažkas juos gaus. Ir aišku, kad problema prasideda nuo to, kad uh, niekas to nedarys. Ar darys? Aišku, kad darys. Septintas straipsnis visiškai reikia išmesti, tai visiškai kvaila šlamštas. Atsiprašau, kad taip e, formuluoju. Užduokite savo du paprastus klausimus. Jeigu pametate e, namų raktą, ką jūs padarote? Jūs priimate įstatymą, kad neteisėta yra surasti jūsų raktą ir pasigaminti jo duplikatą, ar jūs tiesiog pasikeičiate durų spyną. Aš tiesiog pasikeičiau durų spyną jei pasikeisi durų spyną, tai tada nesvarbu, ar rado kas nors jūsų seną į namų raktą ar ne, nes jis vis tiek pro jūsų duris nebeįeis. Taigi, jei reaguoji tinkamai, to įstatymo nereikia. Antroji dalis. Tos griežtesnės bausmės. Mes turime griežt, griežtesnės bausmės už kibernetinius susikaltimus, uh, jau keliari metai, iš esmės nuo rugsėjo 11 įvykių. Tačiau ar tai davė kokį nors pamatuojamą poveikį kibernetinių nusikaltimų srityje, ar dabar jų mažiau? Ne, jų daugiau. Tai kodėl dabar jų daugiau, nors bausmės sugriežtėjo? Gal tos griežtesnės bausmės neduoda naudos? Manau, kad taip. Aštuntas straipsnis. E, jautrios informacijos skelbimas yra labai svarbus dalykas. Jeigu mes norime apginti savo infrastruktūrą, savo informaciją, savo sistemas, turime žinoti, ką mes giname ką mes giname ir nuo ko mes ginamės. Nes jeigu nežinai, nuo ko giniesi, tai labai sunku apginti, gal net neįmanoma efektyviai apginti tai, ką gini. Taigi, jeigu e, kai kurią informaciją paskleisti apie sistemų ar programinės įrangos pažeidžiamumą e, yra neteis teisėta, tai nuo to mes tik tai dar labiau pažeidžiami esame. Nes tie, kas juda, kas kuria tą grėsmę, žino apie tos pažeidžiamumus, tačiau mes patys nežinome, kur mūsų sistemos yra pažeidžiamos ir negalime apsiginti. Tai yra problema. Prašom ją išspręsti. jeigu jūs nusprendžiate, kad e, vien tai, kad išbandai ar kažkokia sistema kažkoje vietoje yra pažeidžiama, jau tai, kad už tai reikia bausti, tai niekas nieko nebandys. Tačiau jeigu 14 metis Brazilijos e, berniukas sugeb, e, bando įsilaužti į komisijos pašto serverį, Ar reikia apie tai nežinoti, ar e, jeigu mes nežinome apie tai, ar įmanoma įsilaužti į e, komisijos pašto e, tinklapį, tai yra problema. Toliau nors bausmės už kibernetinius nusikaltimus ar susijusius nusikaltimus smarkiai yra padidintos pastaraisiais metais, tikrai tai jokios naudos nedavė tad reikia daryti išvadą, kad tai nenaudinga. Dešimtas straipsnis. Manau, pats juokingiausias straipsnis visame šiame dokumente. Viskas yra verčiama žemyn galvą. Aš sakyčiau, kad iš viso reikia atsisakyti to straipsnio. Pirmas punktas turi būti vadinamas anonimišku punktu, nes jo tikslas yra tik vienas būtent e, anonimai ir tokios programišių grupės tampa objektu. Antro punkto tikslas yra toks. Čia pasakyta, kad jeigu e, išpolio poveikis yra didelis, didelė finansinė žala padaryta ir taip toliau, tai tuomet turėtų būti griežtesnės priemonės. Tačiau ką tai reiškia, ar tai didelis poveikis ar ne, juk yra visur sluoksniai, viskas yra atskirta vienas nuo kito būtent tam, kad um, išpoliai būtų uh, kaip galima, padarytų kaip galima mažesnę žalą. Uh, Tai jeigu kažkas nepasirūpino savo sistemą tinkamai dėl to, kad tai buvo paprasčiau, pigiau, lengviau, tai tuomet tai jie ir patirs didžiulę žalą, jei būtų išpolis prieš tokią sistemą. Tai ar reikia uh, Um, bausti tą, kuris organizuoja tokį išpolį dėl to, kad sistemos administratorius prastai atliko savo darbą, man atrodo visiškai neteisinga. Jeigu administratorius kažką blogai padarė, reikia bausti administratorių. Bet jeigu administratorius kažką blogai padarė, o reikia bausti kažką kitą, tai man čia aš visiškai nematau prasmės. Uh, Trečias punktas dėl tapatybės vagysčių. Čia turėtume kelti savo klausimą, o kodėl tiek daug yra vagiama tapatybių ir kodėl e, tų atvejų skaičius auga. Kaip ir su visais kibernetiniais nusikaltimais - paprasta, gerai veikia, mažiau rizikos nei realiam e, gyvenime. Kodėl tai paprasta padaryti? Todėl, kad uh, jautrios privačios informacijos duomenų bazės vis auga, jų vis daugėja, e, nes to reikalauja įstatymai, kvailiai įstatymai, bet Taigi, turime krūvas tų, tos privačios informacijos kažkur tai internete. Ir, pavyzdžiui, daug kas tikrai nesirūpina savo informacinių sistemų saugumu, labiau rūpinasi savo akcijų vertę. Taigi 500 milijonų Europos piliečių asmens duomenys yra kaupiami ir labai lengva, jeigu įsilaužiai vieną sistemą, gauni informaciją apie visus 500 milijonų gyventojų. Kaip efektyvu uh, Nu, visai nedaug darbo, o koks rezultatas? Daug lengviau nei, pavyzdžiui, įsilaužti į 20 skirtingų duomenų bazių. Įsilauži į vieną ir turi visus duomenis. Taigi, jeigu nesustabdysime tokio duomenų rinkimo į milžiniškas krūvas, į milžiniškas duomenų bazės, tai tikrai neužkirsime kelio tapatybės vagystei. Ir toliau turėsime tokias sistemas, kur bus daugybė jautrios asmens, e, asme, asmeninės informacijos sukaupta. Tai tiek, ačiū už jūsų dėmesį. Jeigu turėsite kokių klausimų, prašom. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti už šį šiek tiek provoka, provokatorišką požiūrį. Tačiau mes jo ir reikalavome, nes iš tikrųjų jis sukelia mums papildomą uh, peno mintims nes bet kokią atveju mes turime turėti ir kitokį požiūrį į e, šią temą, būtent prevencijos e, atžvilgiu. Aš norėčiau tik tai palyginimą pasakyti. Ateityje mes e, ir ateityje teisime banko plėšikus, o ne tuos žmonės, kurie sukūrė seifą, nesvarbu, kad tas seifas buvo silpnas. Taigi bet kokiu atveju e, mes e, e, nenubausime tų žmonių, kurie sukūrė seifą. Jeigu mes matome, kad banko direktorius išmeta pinigus į gatvę, tai bet kokiu atveju mes turime nubausti ir direktorių po to, kai įvyko banko apiplėšimas, pavyzdžiui, internetinėje erdvėje arba kitur. Taigi, tai yra. Galiu suprasti jūsų E, provokatorišką požiūrį. Ar parlamentarai turi klausimų? Kristėtai, prašau. <clears throat> Šiek tiek klausiu vokiškai. Norėčiau sugrįžti prie esminio e, požiūrio, kuris man iš tikrųjų įdomus. Tai būtent kalbant apie atsakomybę arba apie garantijas Tai aš kalbėčiau apie du elementus. Tai yra problemos kylančios programinės įrangos pramonėje, nes būtent ar programinės įrangos gamintojai yra suinteresuoti kompiuterio saugumu, nes pavyzdžiai rodo, kad kariuomenės atstovai ar kitos institucijos valstybėse narėse perka programinę įrangą, kuri visiškai yra neapsaugoma. Nes, ir tai yra juokinga, nes mes šimtus milijonų e, dolerių išleidžiame vieną vertus programinį įrangą, kuri neapsaugot, o kitą vertus e, kibernetiniam karui, kuriuo mes tengiamės pakengti kitoms valstybėms. Dar vienas dalykas, pramonė sako, kad yra per didelis reguliavimas, sakykime, ir kad trukdoma tai programinės įrangos gamintojams taikyti savo sprendimus. Iki šiol visi, visos išvados padarytos apie saugumą mm, rodo, kad iš esmės nenorime padidinti apsaugą, bet uh, E, keliame klausimą, ar mums reikia visos tos apsaugos, gal galėtume ją sumažinti. E, galbūt, e, sakykime, programinė įranga yra pernelik sudėtinga, galbūt reikėtų ją daryti paprastesnę ir tada būtų lengviau ją apsaugoti. Taigi čia yra filosofinis klausimas. Šitas kibernetinis saugumas yra ribojamas mūsų visuomenės poreikių. Ir be to šitas kibernetinis saugumas mm, yra susijęs taip pat ir su nenumaldomu mūsų technologijų tobulėjimu. Nes mes e, stengiamės dabar susijęti mus e, visus kompiuterinių internetinių tinklų, kurti programinės įrangos sistemas, kuriuoms skiriamas tam tikros užduotis ir joms reikia kelių milijonų baitų informacijos, kad atliktų paprastą funkciją. Ir tokiu atveju labai sunku kovoti prieš tos kibernetinius nusikaltimus, nes ir per, per nelik sudėtinga ir nėra prie realybės priderintų sprendimų. Taigi, būtent aš noriu paklausti, ar iš tiesų yra riba a, to a, kiber, visuomenės kibernetizavimo. Aš nežinau, a, iš tiesų, jeigu mes neužtikrinsime saugumo ir kursime kompiuterių tinklus, tai manau, kad tai yra neatsakingas požiūris. Tačiau kita, kitas dalykas, kuo daugiau saugumo tuo e, didesnis yra mūsų kompiuterinės ir programinės e, sistemos. Ir tuo sunkiau jas apsaugoti. Iš esmės paprastos programos, jeigu e, saugumas yra svarbus, yra geresnis sprendimas. O dabar dėl to pernelik didelio reguliavimo, aš maniau, 70-metį e, automobilių gamintojai, kai buvo e, sukurti saugos diržai, taip pat gynėsi nu, ir prieštaravo tiems saugos diržams. Tačiau tie diržai e, prisidėjo prie to, kad būtų išsaugomas gyvybės ir, ir mes manome, kad iš esmės tai yra geras išradimas. Aš manau, kad tokie esminiai dalykai kad, sakykime, kai reikalaujama yra e, saugos diržų ir e, kad tie saugos diržai veiktų tinkamai, tai būtų pirmas žingsnis užtikrinant mūsų programų ir tinklų saugumą. Iš esmės, e, aš pasakyčiau dėl tų būtnets atakų. Tai atsisakykite, kad ir čia parlamente Windows XP sistemo. Aš jums atiduosiu savo sukurtos programos licenciją. Pone Gaucinai. Ne, pirmiausia, ponas Santos, paskui e, ponas Gaucinas. Iš tikrųjų yra dalykų, dėl kurių aš galiu su prelegentu su, pri, sutarti ir yra dalykų, kuriems turiu paprieštarauti. Aš vienintelis dirbu programinės įrangos kūrimu užsiminčia kompanijoje. Tad pabandysiu iš tos perspektyvos ir atsakyti. Ar iš informacijos saugumo požiūrio taško supaprastinimas yra geras dalykas? Iš tikrųjų taip, kuo sudėtingesnė bus programinė įranga, tuo sunkiau bus ją apsaugoti, tuo didesnė tikimybė, kad e, ji bus užpulta. Ar lengva tą pažeidžiamumą sumažinti? pramonė labai daug daro šią kryptimį, daug tūkstančių prirašyta apie pažangiausią praktiką, procesus, kaip e, tą pažeidžiamumą sumažinti, kaip e, tinkamai e, išmokyti tarnautojus, kaip e, valdyti visą programinės įrangos gyvenimo ciklą. Tačiau Vis tiek programinė įranga nėra dar tobulas mokslas, tad e, e, visada atsiras tokių dalykų, kuriuos reikia toliau tobulinti. E, tokia įranga, pro, programinė įranga visą laiką tobulinama. Ir net jeigu ji būtų tobula, vis tiek dėl žmogaus klaidos, dėl socialinės inžinerijos gali atsirasti silpnų vietų. Galima sakyti, kad viską galima ištaisyti, bet realybė to nepatvirtina. Net jeigu aš duosiu Jums geriausią saugumui skirtą programinę įrangą, jeigu žmonės nebus pakankamai parengti ją atnaujinti ar ją įjungti, tai rezultatas nebus garantuotas. Buvo pavyzdys e, apie automobilių gamintojus. E, dažnai tas pavyzdys naudojamas čia. Norėčiau, kad jūs pažvelgtumėte į tai atsargiai. Kodėl? Jeigu pažvelgsite į automobilį, į bet kokį automobilį, tai jis taip sukurtas, kad būtų tam tikroje statinėje būklėje. Ta prasme, negalite turėti pusę Ferrario, pusę Fiato, visada bus vienas užbaigtas automobilis. Ir važiuojant gatve, jisai sukurtas, e, nėra sukurtas taip, kad jeigu jį nuolat šaudytų, tai jis ir išliktų. Taip pat ir su kompiuteriu. Jeigu e, turite jį, tai nuolat jį keičiate, nuolat jį tobulinant, tobulinta. Na ir e, lyginti tuos dalykus e, neįmanoma, nes kompiuteris visą laiką jaučia išpuolius. Dabar kalbant apie internetinį, e, neinternetinį ir bendrą saugumą. Reikalas tas, kad tai, ką matome internete, atspindi tai, kas vyksta ne internete. E, iš savo patirties žinau, kad mes norime supaprastinti dalykus, tačiau žmonės ieško ir nori daugiau technologijų, nori daugiau naudotis technologijomis, nepaisant to, kad jie ne visada gerai supranta, e, kokia su tuo susijusi saugumo rizika. Ir e, Visą tai labiau susijęs su saugumo kultūra, su vartotojų mokymu ir raginimu, kad jie save geriau saugotų. Visiškai aišku, kad galutinis vartotojas ir atsako už tą saugumą, nepaisant koks bus techninis sprendimas, jis niekad nebus pakankamas, jeigu mes neturėsime tinkamai parengto vartotojo. Aš vien tik tai Vokietijoje žūsta apie 4 tūkstančių žmonių kasmet dėl automobilio avarijų. Taigi, tai rodo, kad vis dėlto reikia mokėtis naudoti automobilių ir kad jis yra pavojingas dalykas. Ir čia tokiu, tokiu atveju galime pamatyti, kad ir kompiuteriai yra panašus aparatai, kurie yra pažeidžiami, kuriais reikia mokėtis naudoti. Iš esmės, e, e, kompiuteriai nusikaltėliai gali pulinėti mūsų kompiuterius ir gali sėkmingai pulinėti. Tačiau aš norėčiau mm, pasakyti tokį dalyką, e, kad mm, Europa iš esmės netlieka jokio vaidmens pasaulyje, kuriant programinį įrangą. Galbūt įman tiek šiek tiek, bet tai yra daugiau Junktinė Amerikos valstybių įmonė. Iš tiesų, rinka ir vartotojas diktuoja mums e, sąlygas dėl e, programinių įrangų. E, žmogus atiduodamas savo duomenys kažkokiam socialiniam tinklalapiui arba iki kitiems naudotojams, jisai mūsų neklausia, jisai savo nuožiūrą tai daro. Taigi mes turime pažiūrėti, ar mes turime būti saugus ir rinkoje netlikti jokio vaidmens, ar mes norime atsižvelgti į ateities rinkų reikalavimus. Iš esmės, galbūt aš nesuteiksiu išsamaus atsakymo, bet norėčiau perėti prie kito posėdžio. Tačiau norėčiau pabrėžti, kad neturėtume nepasitenkinti tuo, kas dabar vyksta tiek e, europiečiai, tiek amerikiečiai, tiek kinai turi bendradarbiauti. Et būtent tie žmonės, e, tai yra tos įmonės, kurios nori patekti į Europos rinką, turės atitikti atitinkamus saugumo reikalavimus, atitikti vartotojų reikalavimus. Uh, ir, e, sakykime, produktas, kuris patiekiamas į rinką, ar jis turi būti skubiai patiekiamas, ar jis turi būti geras, ar jisai turi atitikti ir atinkamus standartus taikomus jo saugumui. Taigi ir mes šį klausimą galėsime bandant e, grinėti, nes baudžiamoji teisė iš esmės yra skirta e, nubausti nusikaltelius, bet baudžiamoji teisė neapsaugos vartotojų nuo jų patiriamos žalos dėl savo nesargumo, pavyzdžiui. Taigi, mes turėtume pasvarstyti e, apie šios dalykus ir labai smagu, kad mes e, e, išgirdome ir kitokį požiūrį. Ir, nes mes, kaip parlamentarai, turime apsvarstyti įvairius klausimus iš įvairių perspektyvų. Tuo aš norėčiau padėkoti trims mūsų diskusijų dalyviams ir norėčiau trečio ir ketvirto posėdžio dalyvius dabar susėsti už stalo. ir e, Kristijanai, dabar galvant, e, padėsi, mes e, galėsime da, dabar aptarti visus šešis pranešimus, išklausyti visus šių pranešimų, kad galėtume greičiau perėti prie klausimų ir mūsų klausimų pabaigos. So, um, the... Taigi, ponės ir ponai, dabar jau a, pradėsime ne, šios dienos klausimų trečią ir ketvirtąją dalis. Aš pats norėčiau trumpai parlamento vardu pradžioje pasveikinti kolegas ir padėkoti poniai Holmeier, o taip pat ir e, pramonės komiteto atstovams. Aš manau, kad Lisabono sutartis pakeitė parlamento požiūrį į tai, kaip spręsti teisėjai, kuriuos uždavinius susijusius su e, kibernetiniu saugumu, kibernetiniu nusikalstumu. Regis e, parlamentas praeitįje buvo tokia pranešėjų karalystė, bet šia prasme e, Dabar parlamentas e, keičiasi ir e, sprendžiant šį konkretų klausimą, ponios Hofmaier pademonstruota bendradarbiavimo dvasia buvo labai svarbi. Esame už tai jai dėkingi Kibernetinis saugumas, kibernetinis nusikalstamumas, IRT saugumas yra tarpusavėje susiję. ITRE komitete mes esame nemažai diskutavę, ar reikėtų pratesti NYSA kadenciją, ar tai tinkamiausia agentūra darba šioje srityje. Tai e, iš tikrųjų svarbus mums klausimai. E, Ir e, kai mes kalbėsime apie tarp institucinius tikslus ir bendradarbiavimą tarp institucijų, mes čia galėsime į šiuos klausimus giliau panagrinėti. Man pačiam teko e, prieš daugelį metų dirbti, apsisprendžiant dėl NISA finansavimo. Tuo metu kai kurios valstybės narės priešinosi tokiems pasiūlymams, nes buvo galvojama, kad tai yra daugiau valstybių narių, politikos ir struktūrų reikalas, reikalas kovoti su kibernetiniu saugumu. E, nebuvo e, lengva numatyti, kad Enisa ir Europa galėtų šioje diskusijoje suvaidinti kiek svarbesnį vaidmenį. Dabar požiūris pasikeitė, E, operaciniai gebėjimai priklauso, žinoma, valstybėms narims, bet pripažinta, kad ir ES turi pakankamai uždavinių, ar tai tarptautiniu mastu derintis su likusiu pasauliu, ar koordinuojant e, tarpusavę e, sąveiką tarp valstybių narių, ar tarp viešojo sektoriaus ir privataus sektoriaus. Tad e, ir reikia mums dabar e, svarstyti, kokias problemas iškyla bendradarbiavime tarp institucijų. Džiaugiuosi, kad turime mes čia atstovų iš, taip sakant, teisinio konteksto. Marė Sebasi, prancūzijos atstovas Eurojustui, atstovo Eurojustui pavaduotojas, Viktorija Baines iš Europolo ir Steve Purser iš Europos tinklų ir informacijos apagos agentūros ENISA. Ir galbūt e, neprieštarautumėte, jeigu mes pradėtume nuo ENISA atstovo pasisakymo. Norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojate bendradarbiavimą tarp institucijų, kokie čia yra uh, E, trūkumai. E, Horizon 2020 mokslo tyrimų programa leido mums susivokti, kad e, formuluojant užduotis informacinių technologijų saugumo srityje mes pasigėdome Enysos atstovų, nors buvo kalbama apie uh, E, ketvirtį milijardo per ateinančius e, kelis metus. Apie tokį finansavimą e, tas pats pasakytina ir apie dėrybas su kitais partneriais, kur indėlio iš Enyse ar kitų institucijų nesulaukėme. Taigi koks turėtų būti tas bendradarbiavimo lygis e, tarp valstybių narių ar kalbant apie bendradarbiavimą tarptautinių lygmenių. Dažnai mes kalbame apie tai, kad yra čia vietos tobulėjimui ir e, klausiu dar kartą Enysą, kokios galėtų būti bendradarbiavimo dimensijos ir ką dar galima būtų patobulinti. Dėkoju, labai ačiū, džiaugiuosi galėdamas Enisos vardu šiandien čia pasisakyti. Pirmiausia, pradėsiu nuo klausimo, koks skirtumas tarp kibernetinio saugumo ir senoviško informacinio saugumo, kurio užsiimame per kokius jau 20 metų pastarosius. E, kibernetinis saugumas e, susijęs su perspektyva Kai kalbame apie kibernetinį saugumą, kalbame apie informacinį saugumą globale, globalioje perspektyvoje. Taigi kibernetinis saugumas yra susijęs su bendradarbiavimu visų pirma. Na ir būtent tuo užseima ir Enisa. Jos stiprybė ir pagrindinė misija yra sukurti, skatinti informacijos saugumo kultūrą visoje Europoje. Tad e, aš būtent apie tai šiandien ir kalbėsiu, pasistengsiu apeiti techninius aspektus ir pamatysiu paaiškinti, kaip mes išsikeltą viziją stengiamės įgyvendinti. E, apie agentūrą e, įkurti 2004 metais turime 60 darbuotojų. Mes vadiname save mm, ekspertinių žinių centru, gal šiek tiek pompastiškai taip apie save galvojame. Bet aš tikrai didžiuojasi savo žmonėmis, savo komandą. Ir tiesą sakant, mūsų darbas paremtas ekspertų dirbančių valstybėse narėse pastangomis. Būtent e, jų ekspertinės žinias mes ir panaudojame, spręsdami tarptautinės e, problemas. Mūsų įgaliojimai yra platus, padedame mm, komisijai, bet taip pat ir e, valstybėms narėms ir skatiname informacijos mainus tarp privataus ir viešojo sektoriaus. Dirbame su valstybėmis narėmis ir skatiname gerosios praktikos mainus tarp pačių valstybių narių. Žinoma, mes turime savų minčių, turime kai ko pasimokę iš įgyvendintų projektų. Uh, Tačiau e, visų pirma stengiamės skatinti valstybės narės pasikeisti pažangiausią praktiką ir sukauptomis žiniomis. That's okay. Uh, I think the, the point to note here is that Svarbu čia akcentuoti, kad būtent taip dirbant, skatinant sąveiką tarp valstybių narių, uh, Mes e, toli gražu neapsiribojame 60 žmonių pastangomis, mes panaudojame ekspertus, kurie dirba visoje Europos Sąjungoje. Jau beveik penkis metus mes tengiamės pakeisti Enisos darbo metodus. 2008 e, mes dar buvom organizacija susijusi su atskirom veiklos rytim, E, o paskui mes e, perėjome e, tam tikrą pereinamą laikotarpį ir dabar jau telkėmės ties rinką. Norint tai atlikti veiksmingiau, mes stengiamės susitelkti ties tomis valstybėmis narėmis, kurios turi konkrečių problemų, stengtis padėti joms kasdieniniam darbe tai padaryti. E, visų pirma, stengiamės būti labai e, e, nusiteikę labai dinamiškai, stengiamės būti judus, stengiamės labai greitai pereiti nuo mažo mastelio prie didesnio. Taip pat dirbame su kitomis Europos institucijomis, tai labai svarbi mūsų darbo dalis ta prasme, kad e, Enisa visada galvoja apie tai, kad jos veikla atneštų pridėtinę vertę. Taigi daug laiko mes praleidžiame derindami savo darbo praktiką ir tikslus su kitomis ES institucijomis. E, plačiai bendradarbiaujame su COM, e, INFSO, Enterprise, Just generaliniais direktoratais bendradarbiavame su JRC, ypatingai mokymų srityje. Turime savitarpio supratimo memorandumą su CERT. Taip pat esame stebėtojai ISO 27 grupėje, turime gerą bendradarbiavimą su SEN ir kitomis institucijomis. Mes turime tam tikrą tinklą, kontaktų tinklą e, su privačiu sektoriumi. Jį, juo leidžiame pasinaudoti ir valstybėms narėms. E, periodiškai sustinkame su pramonės asociacijomis. Norime priderinti savo požiūrį su pramonės poreikiais. E, remiame taip pat ir Europos privataus ir viešojo sektorių partnerystę. Ir svarbiausias uždavinys yra suartinti bendrijas. Kartais e, sunkiau būtent tai yra padaryti, negu kad e, suartinti atskiras valstybės narės. Taip yra dėl įvairiausių kliūčių. Lisabono sutartis leidžia skatinti dialogą tarptų bendruomenių, bet tai vis tiek nėra lengva. Kai kuriais atvejais mes jaučiame, kad darome panaš, panašų darbą kaip kad kitose srityse, tačiau aiškiai matome, kad e, mainų, informacijos mainų vis tik neužtenka. E, per keletą minučių pristatysiu tai, ką mes vadiname pirmoju pan-europietišku veiksmu. 2009 e, mes Paskelbėme savo tikslus, ministrų konferencija paskui patvirtino juos, pradėjome nuo nedidelės e, valstybių narių grupės, dabar apimame visas 27 šalis plus EFTA valstybės. Kągi mes testavome? Mes e, testavome labai paprastus dalykus, gal nenustepsite, jei pasakysiu, kad nors ir labai paprastus e, tikslus e, dalykus mes testavome, e, mums neipatingai sekėsi tai daryti. Mes, pavyzdžiui, pažiūrėjome į štai kokį scenarių. Jeigu yra užpol, išpolis prieš vieną valstybių narę, į ką tada reikėtų kreiptis? E, kam reikėtų skambinti pakėlus telefoną? E, kokie yra komunikacijos kanalai? kokie, kokie duomenys turėtų būti e, siunčiami tais kanalais. Kaip aš jau ir sakiau, visas valstybės narės ir 3F šalis buvo šio bandymo dalyvėmis. E, e Taip pat e, dalyvavo nacionalinės reguliavimo agentūros CIIP, SIRT ir kitos suinteresuotos organizacijos. Iš viso 70 organizacijų ir 150 ekspertų. Tokių testų ar bandymų rezultatas yra išbandyti politiką, kuri paskui galėtų būti panaudojama, kuriant e, ypatingos padėties planus. Mūsų tyrimų rezultatai yra viešai skelbiami, juos galite surasti mūsų tinklapyje, šiaip ar taip mes esame e, viešai finansuojama institucija. E, mes grupuojame savo rezultatus, kalbame atskirai apie planavimą ir struktūrą, pasitikėjimo skatinimą, savitarpę supratimą, kontaktinius asmenis Jūs žinote, kad Vengrijoje e, šių metų pradžioje buvo paskelbti nauji planai. E, mes tikimės, kad e, per laikotarpį, kuris skirtas, bus pasiekti įdomus rezultatai ir šiuo atveju. Dabar kalbant apie tai, ką Enisa daro, kaip e, laikydama tai svarbiausiais uždaviniais. E, skatinti dialogą tarp valstybių narių, tarp ES institucijų ir valstybių narių. Ir kaip e, agentūra, kuri pirmiausia užsieima geriausią praktiką, mes galime prisidėti prie pramonės gebėjimo tinkamai reaguoti į pokyčius labai greitai besikeičiančioje aplinkoje. Manytume, kad e, aptariamoji direktyva yra labai e, tinkamas žingsnis e, derama kryptimi. Mm, keletą pasabėlių turėtume. Pirmiausia, nors ir nereikia mm, labai susitelkti į technologiją, bet palikti galimybę reaguoti į technologijų plėtrą, kalbant apie saugumo dalykus, mes turime suvokti, kad e, stebėti duomenys galima keliais sluoksniais ir e, reikia labai gerai nuspėti, ką kas gali padaryti. Tai turi atsispindėti taip pat ir duomenų apsaugos ir privatimo įstatymuose. E, taip pat reikia labai atsargiai E, taikyti matavimo e, metodikas, pavyzdžiui, botų skaičius botnetuose toli gražu nėra idealus matas. Taip pat e, reikėtų tobulinti tam tikras, tam tikras definicijas. Suprantame, kad tai nebus lengva, bet reikia tikslesnių definicijų. De, definicijų E, turime e, reikalinga apibrėžti, e, kiek prieigos turėtų būti laikoma dar vis tik legale. Na ir yra dar vienas straipsnis, kuriems mums pasirodė šiek tiek per silpnas kur kalbama apie maksimalų reorganizavimo laiką, o penktajame straipsnėje kalbama apie e, duomenys, kurie perdodami e, Europol ir e, Eurojust. Reikia pasakyti, kad pagal telekomunikacijų direktyvą kai kurie iš tų dalykų jau yra reglamentuoti. Tad tiek norėjau pasakyti. Dėkui Jums uždėmesį. So the next speaker would come. Taigi kitas e, kalbėtojas yra Eurojusto atstovas. E, kiek, kiek žinau, jūs vadovaujate grupėje ekspertų tyriančių nusikaltimus susijusius su e, žala ekonomikai. Mums iš esmės ši sritis yra labai įdomi, nes Eurojustas kaip tik tai skatina bendradarbiavimą tarp valstybių narių ir bendradarbiavimą su komisija tai būtų bendradarbiavimas viena vertus ir antra vertus tai būtų teisėkoros pasiūlymai, kuriuos jūs galite teikti. Labadiena visiems, kalbėsiu prancūziškai. Visų pirma, noriu padėkoti Lybė komitetui, parlamento nariams už kvietimą dalyvauti šiuose klausimuose. Šiandien labai svarbu pabrėžti mm, tai, kad esu aš teisėjas, tyrimo teisėjas, taigi mano požiūrio taškas būtų paremtas būtent teismų bendradarbiavimo principais. Tai, ką aš iki šiol girdėjau, yra labai įdomu, nes tai yra uh, labai toli nuo to, kas svarbu, kas rūpi teisėjams dirbantiems vietoje. Taigi trumpai apibrėšiu, ką Eurojust daro. Uh, Po to pakalbėsiu apie tai, kaip mes vertiname kibernetinius nusikaltimus, kas yra ta veika. Ir toliau, kokius, um, kokį atsaką galėtumėm suformuoti pasiremiant uh, um, direktyvą ir taip pat Europos centrų kovai su uh, uh, kibernetiniais nusikaltimais. Aišku, jūs visi puikiai žinote, kas yra Eurojustas. Vis tiek trumpai priminsiu, kad tai yra organizacija, struktūra, kuri mm, vienė teisėjus ir prokurorus, tai yra teismų bendrabiavimo struktūra, kur mes kalbame apie nusikalstamą veiką, kur mes stengiamės or, e, e, kovoti su organizuotu nusikalstamumu e, veikiančiu valst, mūsų valstybės narėse. Taigi, Eurojuste mes esame suformavę įvairias darbo grupės, pamastymų grupės, būtent analizuodami tokias labai sudėtingas teisinės temas. Tai yra ir ekonominių ir e, finansinių nusikaltimų grupė dirbanti Eurojuste ir aš jai pirmininkauju. E, vienas iš pagrindinių šios grupės tikslų yra kova su kibernetiniais nusikaltimais. Taigi, Pirmas momentas tai yra tas, kad tie teisėjai, kurie dirba šioje komandoje, kurie kalba apie kibernetinius nusikaltimus, yra būtent specializuoti šios ryties teisėjai. Aš dar sugrįšiu dar prie to. Mm, Eurojuste mes palaikome ryšius su e, valstybių narių teismais. Jūs kalbate apie techninius dalykus, Europolas taip pat, aišku, kalbės apie techninius dalykus. O, o e, Eurojuste teisėjai nėra šios ryties specialistai. Taigi, Yra Eurojuste ši darbo grupė, užsiimanti ekonominiais ir finansiniais nusikaltimais ir ta, ta, yra vienimi visi visos ES teisėjai, kurie dirba šiais klausimais, mes stengiamės tos klausimus analizuoti. Neseniai štai, pavyzdžiui, buvo išpolis prieš labai svarbę Prancūzijoje viešojo sektoriaus svetainę kuri kelias dienas po to užpolio tiesiog buvo visiškai užblokuota, užšaldyta, nieko nebuvo galima padaryti. Um, Eurojuste, taigi, um, Mes galvojame, kad labai svarbu aptarti tokius klausimus mūsų mm, rėmose taip pat. Kodėl? Todėl, kad mes, prancūzijos teisėjai, dirbame policijos surinktos informacijos pagrindu. Nėra galimybių mm, gauti platesnės informacijos dėl visų techninių subtilybių, Pavyzdžiui, e, chaos asociacijos atstovas išaiškino, kaip reikia e, galvoti, kas yra atsakingas, tarkim, patys dirbantis bankuose, kiek yra atsakingi ir taip toliau. Ta bendra atsakomybė, kiek, kiek yra e, tikrai aktuali šio klausimu. Visų pirma, teisėjams, kurie užsima tais klausimais, reikia išsiaiškinti, o su kuo mes čia dirbame, kokia yra ta problematika. Būtent, pavyzdžiui, kai eina kalba apie įsilaužimą interneto svetainę, reikia išsiaiškinti, kas tai yra a, a, ta programišių veikla, kas yra botnetas. Pavyzdžiui, a, kai Rusijos federacija užpuolė a, Prancūzijoje veikiančią svetainę, yra visa metodika, visa darbo a, pedagoginio darbo visa svarba, mokant teisėjus, kad jie suprastų, kokie čia klausimai, su kuo mes dirbame. Taigi Eurojus visų pirma stengiasi padėti teisėjams suprasti, kokia čia yra darbo metodika, kaip reikia iš viso dirbti su tokiais nusikaltimais, kurie yra labai sudėtingi. Taigi, kokia čia yra ta nusikalstama veika? Štai vienas iš gerbiamų narių kalbėjo apie kibernetinių nusikaltimų visą sąrašą. Na, iš tikrųjų yra rimta apibrėžimų problema, tą reikia akcentuoti. Tikrai tai yra reali problema, nes Italija, Vokietija, Švedija, Prancūzija, teisėjai ne visuomet gali sutarti, kas tai yra kibernetiniai nusikaltimai. Ne visuomet nuomonės yra vienodos. Taigi, jeigu net negali susitarti dėl to, kaip kvalifikuoti tą nusikalstamą veiką, tai kaip tada dar susitarti dėl to, kas yra kompetitingas už tą veiką, kieno yra jurisdikcija, kokių sankcijų imtis ir taip toliau. Mes kalbėsime apie tai, kas kompetitingas, o kokia nusikalstama veika, o kokios sankcijos, o kokia yra term, e, e, senatis, ar čia yra nusikaltimas, ar čia yra pažeidim, teisės pažeidimas ir taip kaip kvalifikuoti. Uh, Taigi visas sąrašas e, yra tų veikų, jis galėtų būti labai ilgas, problema yra tikrai, kaip jau sakiau, su apibrėžimu. Ir e, čia kalbėčiau apie direktyvos 24 straipsnį, e, kuris pateikia apibrėžimus ypač. Dabar dėl statistikos. Noriu pasakyti, kad Eurojuste praeitais metais, 2010 metais, pradėjome 32 tyrimus dėl e, kibernetinių nusikaltimų šiandien turime irgi panašų skaičių bylų. Taigi, ar galime galvoti, kad yra tik tai 32 atvejai to 27 valstybėse narėse, tik tai 32 bylos? Dar sugrįšime, aišku, prie to klausimo, bet e, tai dar kartą pabrėžia, koks svarbus būtent tas pedagoginis elementas, kaip svarbu šviesti, mokyti teisėjus, nes tikrai ne 32 atvejai e, buvo per 2010 metus. Dar sugrįšime prie statistikos. Dar noriu pasakyti, kas yra labai svarbu tie, kas kovoja su kibernetiniais susikaltimais, yra trimis lygmenimis. Pirmas lygmuo būtų uh, policija ir um, e, tyriantis teisėjai. Toliau Europolas, Eurojustas, kurie dirba kartu. Uh, trečias lygmuo, apie tai irgi uh, kiek vėliau plačiau pakalbėsime, tai yra tai, kas veikia už ES ribų. Uh, galime dirbti kartu, galime judėti į priekį kartu, tačiau kai turi dirbti su kitomis valstybėmis, aišku, turi um, jau remtis tarptautinėmis priemonėmis. Buvo minėta Budapešto konvencija, tai ar reikėtų šiandien paminėti, kiek valstybių ratifikavo tą konvenciją? Labai nedaug. Taigi turime rimtą problemą kai tik tai išeiname už ES ribų, jau nebūtinai mes turime juridinę bazę, kuri reglamentuoja bendrą darbą. Dabar apie tą interneto svetainę Prancūzijoje. E, dabar mes e, daugmaž atsiekėme e, kelią vedant į Rusiją, daugmaž yra aišku. Uh, Mes bandėme kiek įmanoma dirbti, bendradarbiauti, tačiau buvo labai sunku užsitikrinti bendradarbiavimą šiais klausimais. Dabar dėl tų sunkumų, su kuriais mes susidurėme Eurojuste, kai tyrėme tokius uh, nusikaltimus. Visų pirma, yra informacija kaip padėti e, teisėjams, kad jie gautų daugiau informacijos, kad jie būtų geriau apmokyti, e, kaip kaip būtų galima užtikrinti e, keitimąsi informaciją. Ar direktyvoje apie tai kalbama? Taip, direktyvoje yra pasakyta, kad reikia gerinti keitimas informaciją. Ir čia kalbama apie mm, ryšių e, tašką. Ir e, parlamento norėčiau perspėti, kad yra jau nemažai tokių ryšių palaikymo taškų, punktų. Komisija tai puikiai žino, tačiau labai svarbu yra remtis tais e, ryšių punktais, nes, tarkim, administracija dirbantį Varšuvoje, Romoje ar kažkur kitur visų pirma susisieks su konkrečiu pareigūnu, aiškinamasi, aiškinamasi, ar galima pateikti tą ar kitą informaciją. Toliau sunkumai kokie dar tai yra tokių nusikaltimų um, greitumas. Čia galima kalbėti ne vien tik tai apie tai, kaip svarbu yra, kad gerai veiktų tie ryšių palaikymo uh, taškai, punktai, bet lygiai taip pat uh, apie trečiasią šalis aš jau minėjau, kokie yra sunkumai. Taigi dabar apibendrinant, aš sakyčiau, tokia direktyva, kokia ji yra dabar pasiūlyta, būtų naudinga, vertinant bendrai, globaliai. Nepamirškime, kad tai yra direktyva, nereglamentas, taigi ji turi būti globali. Galbūt kai kuriuos elementus reikėtų sustiprinti, pavyzdžiui, tie ryšių palaikymo o, biurai ar punktai, tie ryšių palaikymo pareigūnai, ryšiai su trečiosiomis šalimis ir toliau tas Europinis centras kovai su kibernetiniais kibernetiniais nusikaltimais. Ir čia tikslas ir mūsų darbo grupėje taip pat kalbam apie tai būtent kovoti e, efektyviau su kibernetiniais nusikaltimais ir toks centras e, mums taip pat padėtų, o kas yra ypatingai svarbu, geriau informuoti, apmokyti e, teisėjus. Pone Ebasi, aš labai dėkoju Jums. Manau, kad buvo puikiai idėja ponios e, Holmeier įtraukti mūsų diskusijas ir Eurojustą, nes e, e, prokuratūros kartais yra tarsi nustumiamas į šoną ir neįtimiai gilinasi į tas problemas, apie kurias mes šiandien kalbame. Taigi dabar perėsime prie kitos pranešėjos, ponios Bains iš Europolo. Aš šiek tiek pasiskaičiau apie šią pranešėją ir apie Europolą, apie jūsų funkcijas. Ir apie e, Europolo e, galimybės e, dirbti su ES piliečiais, kad būtent būtų e, skleidžiama informacija apie kibernetinį susikaltimus, kad būtų kovojama su jais. E, kad būtų apibrėžiami tie nusikaltimai. Tačiau kitas klausimas yra, kągi gali ES pilietis nuveikti konkrečiai e, susidūrė su tokiu e, kibernetiniu nusikaltimu, kaip jis gali iš, apsisaugoti. Taigi, e, tai ponia Beins, aš džiaugiuosi, kad jūs atvykote ir galėsite papasakoti šiek tiek apie Europolo vaidmenį E, šiame temo kontekste. Taigi, jums sutikimas žodis. Ačiū. E, labas vakaras, ponius ir ponai. Pirmiausia, aš norėčiau padėkoti Lybė komitetui ir ponė Holmeier, kad pakvietė mane dalyvauti šioje diskusijoje. Mūsų nuomonė, kad tiek šie klausimai ir, e, ir pasiūlymas direktyvai yra uh, E, iš esmės e, pateikti laiku, atsižvelgiant ne tik į mm, šitų atakų grėsmę prieš informacinės sistemas, bet ir apie apskritai e, kibernetinius nusikaltimus. Be to reikėtų ir apsvarstyti ir bendrą koordinuotą atsaką ES lygiai tos kibernetinius nusikaltimus. E, Europolas iš esmės yra ES esminis centras. Ten sukaupta visa teisės saugos e, patirtis ir e, mes teikiam operatyvinę pagalbą kovojant su kibernetiniais nusikaltimais. Mes teikiame kriminalistinės laboratorijos pagalbą kriminalistiniams tyrimams valstybėse narėse. Mes koordinuojame įvairius tyrimus, ypač tarp valstybinius, suteikiame strateginės gairias Mes taip pat esame e, e, informacijos apie nusikaltimus e, centras. Mes nustatome pagrindinės tikslinės grupės ir nustatome tam tikras kibernetinio nusikaltelių elgsenos priemonės, tai yra elgsenos modelius. Mes bendradarbiavame su 140 ryšio pareigūnų teisėsaugos e, agentūrose ir institucijose tiek ES, tiek ir šios šalyse. Ir mes taip pat e, turime e, specialistų grupę, kurie sprendžia kibernetinių nusikaltimų klausimus. Ir taip pat bendradarbiavame su Junktinės karalystės bei mm, Junktinių Amerikos valstijų institucijomis. Taigi, pažaisiais metais Europolas paskelbė kriminalinių nusikaltimų grėsmės įvertinimą į OKTA ir ten buvo pabrėžta, kad e, būtnetų bei e, pramoninių e, kibernetinių nusikaltimų vaidmuo išaugo, ypač todėl, kad jie tapo pelningi. Be to, šitie nusikaltimai tampa didesnio masto. Todėl mes rekomenduojame, kad iš esmės būtų atkreiptas didesnis dėmesys teikiant dabartinį pasiūlymą toms tendencijoms. Taigi mes e, pripažįstame, kad e, kibernetinių nusikaltimų priemonės yra naudojamas e, įvairi, įvairiems paskirties būdams. Todėl mes turime kovoti su kabinetiniais nusikaltimais koordinuotai visose valstybėse narėse, bendradarbiaudami. Todėl aktyvi partnerystė prie, su privačiu sektoriumi yra didelis prioritetas. Be to mes turime glaudžiau bendradarbiauti su kitomis ES agentūromis. Aš pateiksiu kelis konkrečius bendradarbiavimo pavyzdžius. Teisės sagos srityje bendradarbiaujama, pavyzdžiui, tarp Europolo ir Eurojusto. Eurojustas yra ne tik analizės grupės Cyborg narys, bet ir ES kibernetinių nusikaltimų tyrimo grupės narys. Be to, um, mokymo bei išvietimo grupės uh, kibernetinių nusikaltimų klausimais narys. Šios dvi agentūros uh, tiesiogiai bendradarbiauja, uh, vykdamas operatyvinę veiklą, taip pat nustatydamas strateginius klausimus. Ir iš esmės yra daug šio bendradarbiavimo sričių. Aš dabar papasakosiu šiek tiek plačiau apie kriminalinių nusikaltimų aplinką. E, Eurojustas, e, pavyzdžiui, koordinavo tyrimus susijusius su e, sukčiavimu prekybos našos leidimais sistemoje. Tokiu atveju valstybių narių patikta informacija, kuri buvo patikta Europolui, padėjo e, nustatyti pinigų srautus. Kitas dalykas, e, tai yra e, kaip Eurojustas koordinuoja kai kurios projektus. Tai pavyzdžiui, kai bandoma elektroninį paštą panaudoti siekiant išgauti tam tikras lėšas Taigi vykdomas e, tarptautinis bendradarbiavimas, e, tarptautiniai tyrimai e, kovojant su šiais minėtais nusikaltimais. Taigi, dar kitas bendradarbiavimas yra pakankamai svarbus, tai yra bendradarbiavimas su ENISA. Jeigu mes kalbame apie šį bendradarbiavimą, tai šiuo metu vyksta Europolo ir ENISOS darbinis seminaras E, Prahoje, kur tiesiogos institucijos ir kompiuterinių nusikaltimų e, grupės e, dalies patirtimi ir bendradarbiauja. Taip pat mes suprantame, kad strategija yra labai svarbi, todėl mes stengiamės rasti naujų būdų bendradarbiuoti, tai būtent teikti bendras, bendras ataskaitas apie grėsmės ir rizikas. Uh, be to jos kleisti informaciją apie įvairias rizikas. Mes taip pat pasiūlėme 2013 metais sukurti mm, Europos kriminalinio nusikaltimų centrą. Tai yra tikrai laiku žengtas žingsnis. Europos e, e, sąjungai būtinas šis žingsnis ir Europolas taip pat uh, E, siekia atlikti tam tikrą vaidmenį, e, teikiant informaciją bei atliekant žvalgybą bei tyriamosius darbus šiame centre. Todėl aš, e, aš manau, kad šiame centre turėtų dirbti specialistai iš Eurojus, Tanisos ir kitų agentūrų. Taigi dabar mm, norėčiau pas, pateikti kelias pastabas dėl direktyvos pasiūlymo. Mes rekomenduojame kriminalizuoti E, kriminalinių nusikaltimų priemonių ir instrumentų pardavimą, e, gamybą, įsigijimą, importą ir platinimą. E, o taip pat Kitas dalykas tai yra neteisėtas prieimas prie dokumentų. Tai yra baudžiamas nusikaltimas ir jis tokiu, tokiu turėtų būti apibrieštas. Kitas dalykas, e, baudžiamos justicijos bendradarbiavimas turėtų būti e, skatinamas ir vystomas taip, kad jis veiktų 24 valandas per parą. Taigi, e, Europolas dabar kukliai pasiūlytų, kad reiktų vis dėlto E, rinkti statistinius duomenys apie e, atakas prieš informacinės sistemas. E, arba reikėtų nustatyti vienodus, vienodas apibraštis, kas yra didelis, kas yra rimtas, pavyzdžiui, nusikaltimas. Nes jeigu bus taikomas tos apibraštis, kurios yra valstybių narių teisės sistemose, gali būti neteisingai įvertintos tos atakos ir gali būti tam tikro nenuseklumo. Kitas dalykas tai yra stengiamasi supaprastinti ataskaitų apie kriminalinius nusikaltimus teikimą e, ir e, šios ataskaitos turėtų būti teikiamos e, internetu tiesiogiai arba įkros sistema, kad būtų galima atsižvelgti į tai ir dabartinėme pasiūlyme. At this point, I, I just have to give some also just in a certain Dėkuoju, ponė Beins. Dabar kaip pirmininkas aš norėčiau e, pasakyti keletą pastabų apie mūsų būsimą darbą ir procedūras. Laikas yra ribotas, tad e, raginčiau jūs e, vieną ar kitą dalyką paukoti. Visų pirma, aš pats savo išvadas paukosiu, kad likusį pusvalandį suteiktume trims e, prelegentams, kurie turėtų pasisakyti ketvirtojoje mūsų posėdžio dalyje. Aš žinau, kad kai pas mus atvyksta ekspertai ir yra priversti savo mintis per dešimt minučių išdėstyti, tai neišvengiamai išsiplečia ir iškyla klausimas, ar iš to bus kokios naudos. Aš paprasčiausiai bandau, kad čia parlamente mes tengiamės e, žvelgti į viską bendradarbiavimo dvasioje. E, mes galvojame čia visų pirma šiuo atveju apie kibernetinį saugumą. Mums tai rūpi, nes tuo užseima mūsų pranešėjai, šešėliniai pranešėjai ir taip toliau. Užtikrinu Jūs, kad Jūsų investuotas laikas tikrai yra vertas tų investicijų. Bijau, kad e, ketvirtojo posėdžio dalyje turėsime atsisakyti taip pat ir klausimų atsakymų laiko ir tai neišvengiamai verčia mus grįžti prie duomenų apsaugos. Europos parlamentui tai yra vienas iš svarbiausių klausimų. Europos parlamentas šioje srityje jau dirba pakankamai ilgą laiką. Aš kreipiuosi dabar į pirmąjį prelegentą, Peterį Hastings, kad jisai a, truputėlį galbūt priderintų savo pasisakymą prie a, šios dienos aplinkybių. Dėkoju, panė pirminkė, už galimybę pasisakyti apie šią labai svarbę temą. Ačiū, kad suteikėte man galimybės pakalbėti apie duomenų apsaugą ir teisinį užtikrintumą. E, ilgą laiką kibernetinė erdvė buvo įsivaizduojama kaip kažkas esančio labai toli, tarsi tai būtų kosmosas. E, bet dabar matome, kad toli gražu taip nėra. Mm, kibernetiniai nusikaltimai apskritai, kibernetiniai išpoliai iš tikrųjų gali padaryti apčiuopiamą poveikį realiame pasaulyje. Tačiau ir čia reikėtų taikyti esminius fundamentaliuosius principus, taikyti juos ir kibernetinėje erdvėje, lygiai taip kaip realiame pasaulyje. Tas pasakytina tiek apie nusikaltimo savoką ir į nusikaltimo prevencijos savoką. Šiuo metu nėra visapimančio ES teisės instrumento, kuris apimtų kovą su kibernetiniu nusikalstamumu. E, mes e, turime e, pagrindų sprendimą 2.2.2, kur kalbama tik tai apie tam tikrų definicijų suartinimą. Dabartinės duomenų apsaugos taisyklės policijai ir teismų E, sistemai yra nekas kita kaip atskirų konkrečių taisyklių rinkinys. Jų taikymos rytis yra ribota, nes ten kalbama tik tai apie duomenų srautus tarp valstybių narių. Tačiau po Lisaboninėje eroje matome, kad iš e, pagrindinių teisų hartijos ir Lisabono sutarties atitinkamų straipsnių iškilo nemažai naujų teisinių instrumentų, tame tarpe ir duomenų apsaugos rytyje. Ir mes tikimės, kad tai leis mums pažvelgti plačiau ir apimti ir tuos dalykus, kurie anksčiau priklausė vadinamajam trečiajam ramščiui. Tuo pat metu turi būti visiškai aišku, kad nėra reikalo iš naujo domenų apsaugos išradinėti. E, tai jau yra išrasta ir jau tai atsispindi Lisabonos sutartyje. Daug daugiau dėmesio todėl reikia teikti duomenų apsaugos principų įgyvendinimui praktikoje. Todėl reikia taip pat E, įtraukti ir duomenų minimizacijos principą, atskaitomybės principą, nes tai prisidėtų prie tvaresnės ir visapimančios kibernetinės erdvės. Šiandieną jau girdėjome daug ką sakant, kad tą erdvę reikia tobulinti. Egzistuoja nemažai ilgalaikių programų, tokių kaip Stokholmo konvencija, skaitminė darbo atverkė ir taip toliau, kurios daugiau dėmesio skiria kovai su kibernetiniais nusikaltimais. Ir e, siūloma direktyva taip pat bus labai svarbus žingsnis e, harmonizavimo kryptimi. Mes žinome, kad e, nors tie žingsniai galbūt yra ir riboti, bet visi jie yra skirti pasiekti tą patį tikslą. Mes turime užtikrinti, kad kibernetinė erdvė toli gražu nėra nei a, e, laukiniai vakarai, nei visiškai e, broliška e, atmosfera. Visi turi teisę į asmenių duomenų apsaugą. E, tokie duomenys turi būti sąžiningai tvarkomi tik tai konkretiems tikslams ir tik tai sutikus atitinkamam asmeniui arba kitais, kitais teisės numatytais atvejais. Tas pat tas pats pasakytina apie to žmogaus e, teisę susipažinti su sukauptais duomenimis, apie jį e, juos reikalui esant ištaisyti. Dar daugiau, e, dabartinė duomenų apsaugos direktyva ir kitos duomenų apsaugos taisyklės vaidina svarbu vaidmenį užkirtant kelią kibernetiniams nusikaltimams nes ji verčia analizuoti iškylančią riziką ir imtis duomenų apsaugos priemonių. Žiūrint plačiau į teisinį užtikrintumą, yra visa virtinė teisėkuros priemonė, kurios prisideda prie kovos su kibernetiniais nusikaltimais. E, Budapešto konvencija, kiek suprantu, yra ratifikuota jau 15 iš 27 valstybių narių. Galbūt tai nėra ypatingai geras rezultatas. Privatumo direktyva, kuri neseniai buvo atnaujinta, turi nuostatų dėl duomenų pažeidimo, konfidencialumo, saugumo. Duomenų e, saugojimo direktyva, kuri dabar yra peržiūrima, ir kuri e, buvo pakankamai daug kritikuota. Ir nacionaliniai teisės aktai, kurie egzistuoja valstybėse narėse, visa tai draugė su ketvirtu ir penktu e, Lisabono sutarties straipsniais prisideda prie kovos su kibernetiniu nusikalstamumu. Yra ir kitų dokumentų, veiksmų planas saugant kritinę informaciją. Enysos veikla, apie tai jau buvo kalbėta, Europolas, Europos valstybių narių formas, e, visi jie vaidina labai svarbų vaidmenį, užtikrinant e, kritinės internetinės infrastruktūros apsaugą. Na ir egzistuoja taip pat ir e, privataus ir valstybinio sektoriaus partnerystė, vadinamoji EP3R. Šiame e, kontekste galima naudingai pasinaudoti e, konven, e, konvencijos dėl kovos su kibernetiniais nusikaltimais nuostatomis. Mes turime užtikrinti, kad e, įgyvendinimo priemonės e, nebūtų e, pernelyg plačios, o numatomos priemonės kovai turėtų būti tinkamos ir proporcingos ir užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybių narių kad jos veiktų pagal 2006 metų 24 direktyvą. Pabaigoje keletas e, bendresnių pastabų. Kad pasiektume sėkmės kovoje prieš kibernetinius nusikal... nusikaltimus, nebūtinai turime sistemingai ir nuolat stebėti interneto vartotojus. Mes turime vengti situacijų, kur toksai stebėjimas yra paliktas vien tik tai internetinių paslaugų teikėjams ir kitiems teikėjams. Sistemiškas vartotojų stebėjimas ir sėkimas kertasi su pagrindiniais teisės principais ir neturėtų būti priimtinas. Kitaip sakant, mes tik tai turėtume taikyti tikslinės priemonės ten, kur jų tikrai reikia, kad jos būtų proporcingos ir numatyti visus reikiamus saugiklius. Ačiū, ponė Hastinksai. Aš e, norėčiau padėkoti už e, puikią ir trumpą prezentaciją. Ir labai džiaugiuosi, kad e, pas mus šiandien atvyko ponė Marija Kajafa. Saloniko Aristotelio universiteto profesorė. Ji yra viena iš garsiausių e, pro, profesorių ir teisininkų dirbantį baudžiamosios teisės srityje. Ji viena iš eksperčių, kuri būtent e, daugiausia nagrinėja ES baudžiamosios teisės vystimasi. Ir ji taip pat kalbės apie e, Europos sąjungos paužiamąją e, politiką. E, Ačiū, poniai Holmeier. Noriu padėkoti už jūsų malonų kvietimą, už šią galimybę būti mm, jūsų klausimuose šiandien. Taigi, e, savo pasisakymus dėmesį sutelksiu į siūlomą direktyvą e, dėl e, išpolių prieš informacinės sistemas kriminalizavimo ir pagrindinio klausimo, kodik, ar, ar tie pagrindiniai pasirinkimai šiame pasiūlyme atitinka pagrindinius principus nustatytus Europos baudžiamojo teisė po Lisabono sutarties. Taigi, pagal um, manifestą reikia pabrėžti, kad svarbiausia šiame klausime yra laikytis aukščiausio demokratinio legitimumo įstatymo viršinybės standartų ir Europos saugumas gali būti užtikrintas tik tai remiantis demokratijos, laisvės ir pagrindinių teisinių principų koncepcija. Taigi aš sutelksiu dėmesį į komisijos pasiūlymą būtent iš šio požio taško. Siūloma direktyva reikalam iš valstybių narių už, uždrausti dar du papildomus veikos būdus, tai yra neteisėta kompiuterinių duomenų perėmimą Ir taip pat į tas priemonės, kurios yra skirtos kompiuteriniams nusikaltimams vykdyti jų gaminimą, uždrausti, tai yra papildomi tie papildomos veikos. Ir jau kalbant apie tas veikas, kurios yra numatytos pagrindų sprendime, siūlyme siekiama apibriežti atitinkamas nu, bausmes e, už mėginimus, už įvykdymą, už skurstimą tokios veiklos, taip pat apibrėžiamos ir sunkinančios aplinkybės. E, tai yra, kas yra svarbu. Ir čia reikia kalbėti apie pagrindų sprendimą ir paminėti, kad siūloma direktyva išplės e, tą sritį, kad būtų apimta taip pat ir nelegali prieiga prie informacinių sistemų. Ir čia čia jau nebelieka kiekvienai valstybė nariai galimybė spręsti ar uždrausti ar neuždrausti tokią veiką. Tačiau jeigu valstybėms narėms yra leidžiama apibriežti e, tam tikras ribas, tai atitiktų aišku e, baudžiamusios teisės nuostata dėl e, galutinės priemonės ultimaracijų. Ir čia būtent reikia kalbėti apie efektyvę saugumo priemonę informacinėms sistemoms apsaugoti. Tai būtų daug efektyviau nei neribotas tokios veikos kriminalizavimas. Čia galima tik tai pasveikinti tarybos pasiūlymą, kuriame vėl yra įvedamos e, priemonės. Uh, dėl ne, e, kad tu, reikia, reikalaujama patvirtinimo, kad tikrai buvo nelegaliai prisijungta prie informacinių sistemų. Ir tą, aišku, galima palyginti su pagrindų direktyvų, dėl tų, t, pagrindų sprendimų tas nuostatas. Aš labai, aš jų ne, nesveikinčiau to pagrindu. Toliau, e, kalbant apie naują nuostatą, kad nelegal, dėl nelegalaus neviešo kompiuterinių duomenų e, perdavimo techninėmis priemonėmis perėmimo, kas yra numatyta konvencijoje. Čia jeigu kalbama apie kompiuterinę sistemą, kuris sujungta su kita kompiuterinė sistema, Tai čia tik tuo metu yra leidžiama valstybėms narėms kriminalizuoti tokią veiklą. Tačiau ES nepalieka tokios laisvės ir Išskyrus gal tik tai nedidelis atvejus. Taigi, e, greta tokio trūkomo darbė to, toje siūloma direktyvoje nesiekiama apriboti to duomenų perimimo e, savokos ir todėl yra neiškumas sukūriamas. Reikia pasakyti, kad pagal Lisabono sutartį institucinį bazę leidžia ES sukurti minimales taisyklės dėl. Uh, uh, nusikalstamos veikos apibrėžimo. Ir čia reikia visiškai neginčtinų nuostatų ir aiš, kad jos būtų aiškiai perkeltos į nacionalinę teisę. Ir jeigu pažiūrėtumėm į konvenciją dėl kibernetinių e, nusikaltimų, tai jau aišku yra, kad reikia tiksliai ir išsamei apibriežti tą duomenų perėmimo savoką. Be to, žiūrint ES kontekste, reikia paminėti septintą straipsnį šios siūlomas direktyvos, kad valstybės narės privalės kriminalizuoti bet kokiu tokios priemonės, taip pat ir kompiuterinės programos, kurios tikslas visų pirma yra įvykdyti bet kokius nusikaltimus nurodytus trečiame iki šešto straipsnio, gamybą, pardavimą, turėjimą ir taip toliau. Ir čia nėra skirtumo. Um, jeigu palygintumėm šią nuostatą ir e, Europos, Europos tarybos konvencijos šeštą straipsnį, tai yra didelis skirtumas, nes e, toje konvencijoje yra kalbama apie um, tai, kad reikia kriminalizuoti um, potencialiai grėsmingų priemonių um, platinimą. Ir todėl Nestebina, kad labai sunku yra surasti taryboje konsensusą dėl septinto straipsnio šios siūlomos direktyvos. Be to yra dar du elementai toje siūlomoje direktyvoje, mm, kurios dar labiau išplėčia taikymo sritį. Valstybės narės turės kriminalizuoti taip pat ir tokią veiką, kuri numatyta septintame straipsnėje, tai yra parengiamiai veiksmai. Ir toliau valstybės narės taip pat turi kriminalizuoti uh, mėginimą. Pirmininkė prašo kalbėti lėčiau, kadangi vertėjams sunku jūs versti. Jūs žinoma kalbate labai tiksliai, bet aš stengiuosi tiesiog laikytis laiko limito. Toliau valstybės narės turi kriminalizuoti e, bet kokius mėginimus be išimčių, o tai prieštarauja pagrindų sprendimui ir kibernetinių nusikaltimų konvencijai. Kita vertus, jeigu iš 7 straips, į 7 straipsnio e, apriepti neįtraukiama tokia veika, tai yra jau pozityvus žingsnis. Ir tarybos pastarajame sprendime yra siūloma apriboti taikymos rytį, kad būtų kalbama tik tai apie bandymus įvykdyti nusikaltimą kuomet atitinkamai yra nelegalus prisijungimas prie sistemos ar sustrikdymas duomenų. Ir galiausiai reikia paminėti dar vieną dalyką dėl pagrindų sprendimo, kad iš tikrųjų baudžiamosios sankcijos bus sustiprintos ir valstybės narės privalo užtikrinti, kad kiekviena veika, kuri čia yra paminėta, taip pat net ir parengėmėjai veiksmai turi būti baudžiami, baudžiam baudžiamosios teisės numatytomis bausmėmis, tai yra mm, bent trijų metų laisvės ateimimo bausme ir tai visiškai netitinka proporcingumo nuostatų, nes e, tokiu būdu yra nelankstumas įnešamas, kai nekalba apie bausmės. Ir tai prieštarauja pagrindų sprendimui, kur yra maksimalios bausmės daug lankščiau nustatytos. Nuo vienerių iki trejų metų, pavyzdžiui, yra pasakyti, taigi proporcingumo principas yra daug geresnis. Geriau nustatytas pagrindų pagrindų e, sprendime ir kuo yra platesnės ribos, tuo lengviau valstybėms narėms prisiderinti, priderinti savo bausmes prie e, nusikalstamos veikos sunkumo. Be to, akivaizdu, kad dabar tendencija yra griežtinti bausmes ir mažinti valstybėms narėms pas, paliekamą pasirinkimo laisvę. To, ta pati argumentacija yra pritaikyta ir siūlomos direktyvos dešimtame straipsnėje, kur čia nuostatos ap, iš, išplečia sunkinančio aplinkybių ratą ir be to direktyvoje siūloma griežtinti bausmes, kuomet yra tokios paminėtos uh, sunkinančios aplinkybės, kad bausmė būtų iki penkerių metų. Taip pat tai apima ir parengiamosius veiksmus. Taigi, aišku, kad iš karto buvo sukelta neigiama reakcija, taip pat ir pagrindinių valstybių narių ministerijos sureagavo į tai iš karto. Čia siūlomi du galimi sprendimai. Visų pirma, kad parengiamieji veiksmai E, nepatektų, e, kai eina kalba apie minimalų, e, minimalės laisvo apie atėmimo bausmės. Toliau, kad kad būtų nelegalios sistemos ir duomenų perdavimų sutrikdymai, kad už tai būtų maksimalios bausmės. Toliau siūloma direktyva leidžia mums daryti tokias išvadas. Uh, Jeigu atidžiau pasižiūrėtumėm į pasiūlomos direktyvos preambulę, tai matome, kokios yra realiai priežastys nulėmusios tuos pasirinkimus. Tai visų pirma, aišku, noras kovoti su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu. Išpoliai prieš informacinės sistemas vykdomi mm, e, e, organizuotų nusikalstamumo terorizmo kontekste reikalautų tik tai ypatingų nuostatų, tokie, kurie, kurios būtų skirtos konkrečiai konkrečiai tokie, tokiai veikai, priešingai nei e, kitai veikai. Tačiau direktyvoje, bent jau pirminėme variante, nėra parodyta tinkamos pagarbos pagrindinėms teisėms, kurios yra pripažintos pagal ES pagrindinių teisų hartį, nei ES teisinėms nuostatoms. Iš tikrųjų, to, tie apibrėžimai, kurie yra pateikti pasiūlyme, visiškai netitinka visų reikalavimų, kurie taikomi pagal europinį lygmenį. Čia du pavyzdžiai būtų tai, kad duomenų perėmimas yra apibrieštas labai miglotai, be to, kad neaiškiai apibriešta kokie būtų tie e, smulkus atvejai, kuriem nebūtų taikoma kriminalizavimo reikalavimas. Proporcingumo principas taip pat yra pažeidžiamas. Kaip proporcingumą galima užtikrinti, jeigu valstybėms narėms nepaliekama praktiškai jokios pasirinkimo laisvės, pasirenkant, kokios bausmės turėtų būti taikomos už tą veiką. Galiausiai kyla susirūpinimas dėl to, kad parengėmieji veiksmai, pavyzdžiui, tokių priemonių, kurios yra vėliau panaudojamos nusikaltimams vykdyti gaminimas, taip pat yra kriminalizuojamas labai plačiai. Tačiau kai kurios priemonės visai nebūtinai savo pobūdžiu yra sukurtos vien tam, kad su jomis būtų vykdomi išpoliai prieš informacinės sistemas. Tai kas tada, jeigu įvykdžius tokius išpolius pasidaro akivaizdu, kad tokio turinio kriminalizavimas yra paremtas paremtas tikrai tik tai subjektyviais kriterijais. Tai, kad e, ES priešingai nei Europos taryba čia nepalieka jokių, jokio lankstumo, tai aišku, kad visų pirma bus tas dvigubas kriminalizavimas ir dėl to kils didžiulis pavojus. Uh, Labai svarbu, kad tarybos pasiūlymas būtų papildytas ir patobulintų um, uh, ši, šią direktyvą, ypač dėl ultimaratijo uh, principo, dėl proporcingumo, reikalingumo principo, taip pat, kad būtų valstybių narių teisinė santvarka gerbiama. Ir reikia aiškiai apibriežti, kas tai yra neteisėtas duomenų perėmimas, kas yra smulkus, nereikšmingi atvejai, kokios yra tos sunkinačios aplinkybės, kokia yra jurisdikcija. Labai reikia susiaurinti septinto straipsnio taikymos rytį, kad arba labai menkai, arba visiškai jis nebūtų taikomas parengėmiesiems veiksmams. Ir um, to informaciją, kurią aš išplatinau, jūs galite rasti visas konkrečias rekomendacijas, kaip šią siūlomą direktyvą reikėtų koreguoti. Mano manimu, reikia Europos parlamentas turi suvaidinti labai svarbų vaidmenį ir pakoreguoti šį tekstą, nes tik tai taip pagrindiniai um, e, baudžiamosios teisės principai bus tinkamai įgyvendinti ir pasiekta deramų tikslų, tai yra, kad individas būtų ES veiklos centre. Europos žmonės stebi Europos parlamento darbą ir aš labai tikiuosi, kad Europos parlamentas taip pat domisi tuo. Ačiū. Sėkėte, Frau Profesor Kaifa, Sie haben. Gerimo profesorė Kaifa, jūs bandėte kuo greičiau ir e, kuo tiksliau mums pristatyti šias problemas ir pateikti mums puikų tekstą. Džiaugiuosi tuo. Ir kaip pranešėja, išlaikysiu kontaktą su jumis ir aptarsiu su jumis dar kelis punktus a, e, savo pranešime. A, kurį dar turėsiu e, išnagrinėti su šešėlinėmis pranešėjomis. Taigi, ačiū Jums. Taigi, dabar mes e, paprašėme vertėjų, ar jie galėtų dar dešimt minučių pakentėti. Ir norėčiau iš anksto padėkoti vertėjams už tai, kad jie dar šiek tiek pasiliks ir galbūt mums padės šiandien organizuoti šias diskusijas. Taigi aš dabar norėčiau pasveikinti European Digital Rights organizacijos atstovą, tai, tai yra pilietinių organizacijų e, asociacija skirta e, apsaugoti privačiai sferai. E, ponas Joe McNamee ir jums dabar žodis. Aš e, iš tiesų pabandysiu e, kuo trumpiau kalbėti, kad e, vertėjai neišprotėtų. Taigi, iš tiesų daug kas, ką aš jau norėjau pasakyti, jau buvo pasakyta apie šito kibernetinių nusikaltimų, nusikaltimų kriminalizavimą, apie apsaugą, Aš e, e, Iš esmės išnagrinėjau e, komisijos komunikatus, informaciją Europos parlamento, tarybos. Ir norėčiau pasakyti, kad, kad norėčiau pabrėžti Mm, ankstesnėje diskusijoje pabrė, e, paminėtas temas. Tai būtent at, kibernetinis atakas prieš informacinės sistemas. Taigi būtent ar patikimos yra mūsų e, pastangos, ar jos yra e, tinkamos kovojant prieš šios nusikaltimus. Taigi ES politika šioje srityje turi būti išplėtota. Prisiminkime toks neš, kai, e, sakykime, viena valstybė e, užpuola kitą kibernetinėje erdvėje. E, tai būtent iš tokio atveju didžiausias dėmesys krypsta į domeno adresus ir IP adresus. Ir tiek Europos, tiek Europos Sąjunga, tiek Junktinės Amerikos valstijos naudojasi šiomis priemonėmis. Uh, E, tokių adresų registravimo. ES nebandė pasinaudoti savo jurisdikciją prieš įmonės e, ir mm, pasinaudoti savo teisėmis internete. Todėl mes siūlome tam mm, tikrų priemonių imtis. Tokiu atveju, kokiu, kokiu priemonių gali imtis e, privačios priemonės ir uh, Mm, kiti kompiuterio vartotojai už ES jurisdikcijos ribų. E, atsižvelgiant į direktyvos pasiūlymą ir į Junktinių Amerikos valstijų e, konvenciją, manau, kad e, valstybės, kurios siekia ir, ir prievartos įstaigos, institucijos, kuris siekia kovoti su kabinetiniais nusikaltimais, jos yra skatinamos ir joms yra padedama iš Junktinio Amerikos valstybių pusės. Ir uh, direktyvos pasiūlyme tokie kabinetiniai nusikaltimai, jie uh, laikomi nelegaliais ir turi būti baudžiami. Pavyzdžiui, Junktinio, Junktinio Amerikos valstybių, uh, e, valstybės institucijos uh, uh, uždraudė naudoti domeną MU. Uh, www.ecom. Ir nes per šį domeną buvo siekiama pakengti daugybei tinklalapių. Per šitos tinklalapius buvo tuo metu platinama vaikų pornografija. Priemus teisės aktą skirtą kovai su kibernetiniais nusikaltimais buvo atkreiptas dėmesys į domenų pavadinimus taryba ir ministrų taryba paskelbė deklaraciją e, e, netaip seniai, kur e, buvo skatinama skatinti interneto saugumą ir integralumą. Taigi, 2009 metais E, britų pilietis, gyvenantis ir dirbantis Ispanijoje, turėjo e, kelionių agentūrą, kuri organizavo keliones į Kubą ir jo e, visas tinklalapis išnyko. Ir nebuvo aptikta jo veiklos pėsako nei Junktinė Amerikos valstybių, nei Europos Sąjungos registruose. Ir todėl jisai buvo įtrauktas išduoti parlamento į E, įtartinų asmenų sąrašą. Vadinasi, todėl jo domenas buvo uždarytas, jo adresas uždraustas naudoti. Taigi, e, Ispanijos e, teismai jau išreiškė savo nuomonę šiuo klausimu ir buvo nesnai paskelbta, kad, kad viskas, e, kas baigėsi e, taškas kom ir taškas net, ir taškas net e, priklauso Junktinė Amerikos valstybių jurisdikcijai. Todėl buvo, kilo pavojus interneto integralumui, nes šiuo atveju buvo į jurisdikciją įtrauktos tos tos rytis, kurios anksčiau nepriklausė. Taigi, taryba ne tik neprotestavo prieš tai, bet netgi jie skatino. Todėl buvo numatyta su sudaryti sustarimą su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, kuriuo būtų reglamentuojami domenų adresai ne, ne tik ES, bet ir trečiosios šalyse kad interneto tiekėjas, pavyzdžiui, Azijoje, jam būtų uždrausta naudoti atitinkamą domeno vardą, jeigu e, jo domenas priskiriamas ES e, domenų registro jurisdikcijai. Taigi, 2009 e, metais toks sprendimas buvo priimtas bendrųjų reikalų taryboje ir taip yra mm, kontroli, kontroliuojami e, tinklalapiai e, bei e, domenai už ES ribų. Pagal šią direktyvą tai iš esmės yra baudžiamas nusikaltimas. Vadinasi, ES bando taikyti uh, E, baudžiamasias sankcijas e, toms, tiems domenams ir toms ir tiems, kuris nepriklauso jos jurisdikcijai. E, labai svarbu, kad Europos parlamentas išreikštų savo nuomonę dėl valstybių organizuojamų kibernetinių nusikaltimų arba atako. Ir praėjusius metais tai patvirtina įprimta Europos parlamento rezoliucija E, šiuo atveju kyla e, pas, e, interneto integralumui ir vientisumui. Ir politika tokiais atvejais vystama yra tik tai remiantis spėlionėmis ir prielaidomis apie. Jie galės tik tai spėlioti tada, kas bus su jų interneto svetainėmis. Ir iš tikrųjų, be to, kas buvo pirmai paminėta, dėl direktyvos dabartinio pavydalo daugiau gal nieko blogo nėra, bet labai svarbu yra apginti interneto infrastruktūrą. Galime mes pasakyti taip, kad tai, ką jie daro, yra blogai, tai, ką mes darome, yra gerai, tačiau iš tikrųjų tai, ką jie daro ir ką mes darome, yra tas pats. So, jetzt darf ich erstmal ein herzliches Dankeschön. Taigi dabar aš norėčiau padėkoti visiems, kurie išlaikė iki mūsų diskusijų pabaigos. Norėčiau padėkoti taip pat ir mūsų e, podimo diskusijų dalyviams. E, norėčiau padėkoti už jūsų pranešimus ir informaciją. E, taip pat būčiau dėkinga, jeigu jūs pateiktumėte savo pranešimus ne tik raštu, Mm, e, iš dalies turime kai kuriuos e, pranešimus, e, galėtume gal juos ir papildyti, kad galėtume geriau pasiskaityti ir galbūt E, galėtumėte būti mūsų kontaktiniais partneriais nagrinėjant šios klausimus, nes mums e, dar kilo papildomų klausimų, tiek pranešėjai, tiek šešėliniai pranešėjai e, turi kokių nors neišspręstų problemų ir būtų gerai kreiptis į jūs, jeigu suteiktumėte tokią galimybę. Nes matau, kad iš esmės čia išsivystytų visai nebloga diskusija. Taigi, matau, kad daug e, klausytojų išliko iki pat pabaigos diskusijų. Aš e, e, manau, kad jūs praturtėt naujomis žiniomis. Norėčiau padėkoti ir vertėjams, kad puikiai vertėte, kad išlaikėte iki galo. Jūs atlikote puikų darbą ir ačiū visiems ir linkiu gerą vakarą.